Mėly kolegos, siūlau sėsti visiems į savo vietas ir pradėti darbą. Pirmas darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau pasakyti, jog dešimtas punktas ponios e, Kastek komentarai dėl metinės ataskaitos, dėl konkurencijos ir dešimto punkto. Čia yra ponios Bauer nuomonės projektas dėl nacionalinių integravimo strategijų, tai mes sukeisime tuos punktus vietomis. Kita vertus, 19 punktas, pono Buliau pranešimas dėl Europos reindustrializavimo bus nagrinėjamas iki pietų, iki 11 punkto. Jeigu neturite komentarų, tai tuomet laikysime, kad tokia pakeista darbo tvarkė yra patvirtinta. Dabar antras punktas - pirmininko pranešimai. Turiu penkis pranešimus. Visų pirma, AFKO pranešimas dėl 81 reglamento e, punkto dėl patvirtinimo pirmininkų suvaigoje. Ample koordinatoriai nusprendė, kad Ample komitetas pateiks dėl šito pranešimo, dėl AFKO pranešimo nuomonę. Pakeitimų pateikimo terminas 29 rugsėjo diena 12 valanda, vien tik tai anglų kalba bus pateikiama. Pakeitimo terminas 19 rugsėjo dieną, atsiprašau. Europos parlamentas turės pritarti dėl partnerystės susitarimų, esant visoms e, tartutinėms daryboms, kur tik tai gali būti e, užimtumo dimensija. Tad čia remiantis 81 minėtų straipsnių, tokie komitetai teisėkuros komitetai kaip mūsų gali apskritai dinkti, todėl turime labai atidžiai skaityti siūlomas e, pakeitimus. Čaškovskis siūlo pakeisti 81 straipsnį. Toliau geležinkelio paketas. Čia mes e, nusprendėme pateikti nuomonę. Ponas Darden buvo paskirtas pranešėjų mūsų nuomonė apims tris gelžinkelių paketo aspektus. Tran komitetas atsakingas už šį pranešimą. Koordinatoriai ir pranešėjas nusprendė nepateikti nuomonės dėl 11 092 89 reglamento. Mes e, nurodėme, jog dėl šio akto. Ample komitetas e, kaip ir neturėtų e, pasisakyti. Nepaprastasis mūsų komiteto posėdis vyks spalio 10 dieną. Ir turime greitai dirbti, turėdami omenyje tiesiekuros ciklo pabaigą. Dėl nepanaudoto vertimo žodžių, šiandien ketvirtai valandai e, vyks trilogas dėl prisitaikymo prie globalizacijos e, pasiekmių. Ir, e, vakar vykusiame trilogė, atsiprašau, nebuvo panaudotos prancūzų, anglų kalbos, todėl kad e, pono Dardino nebuvo. Kadangi transliuojama internetu, taip užtikrinamas skaidrumas ir tai taip pat prisideda prie tvarumo. Toliau Veronique de Fontanier dabar pristatys e, 17 kompromisinių pakeitimų dėl e, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro 2013 metų prioritėtų įgyvendinimo. Tai e, yra e, nuomonės e, e referentė Veronika Lope Fontanier dabar pristatys šitos e, pakeitimus. Kalbant apie kompromisinius pasiūlymus dėl šitų pakeitimų, tai mes e, pasiekėme susitarimą dėl 2020 metų strategijos ir dėl būtinybės siekti šitų tikslų. Tad mes susitarėme dėl kompromiso, dėl darbo rinkos, užtikrinančios aukštą socialinės apsaugos lygį, dėl e, darbo rinkų reformos, įtraukiant pačias pažeidžiamiausias socialinės grupės ir siekiant mažinti skurdą bei suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Taip pat mes susitarėme dėl dėl užimtumo aspektų ir aplikosaugos aspektų bei jaunimo užimtumą, ypač turint omenyje tą jaunimo dalį, kuri yra pažeidžiamiausia. Siekiant tomis priemonėmis užtikrinti kokybišką prieigą prie darbo rinkos, ypač krizės sąlygomis. Taip pat e, čia kalba sukasi apie kliučių panaikinimą, kad būtų užtikrinamas tinkamas judumas. Kaip žinote, darbuotojų judumas yra dabar labai svarbus, tačiau tai yra kita vertus laisvanoriškas procesas ir turime šioje platmėje įtvirtinti didesnį Europos semestro legitimumą, atsižvelgdami taip pat ir į socialinius partnerius bei profsąjungas. Toliau L1 kompromisas čia mes. Uh, jau esame apsitarę šito klausimu su šešėliniais pranešėjais dėl, dėl termino adekvatus atlygis ir mes siūlome pakeistą terminą finansavimas. Pakeitimo autorius sutiko su tuo, tiksliau atvirkščiai mes pakeitėme žodį finansavimas, e, žodžių junginiu adekvatus atlyginimas. Tai tiek būtų, ponia pirmininkė, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie per e, rekordiškai trumpą laiką atliko labai didelį darbą ir vakar mes jau galtinai parengėme praktiškai visus tuos pakeitimus. Dėkoju, Sergio Esprito. Ačiū, dėkoju pranešėjui už per pastarąsias kelias savaitės atliktą darbą. Visos frakcijos stengiasi siekti kompromisų, jų mums reikėjo, siekiame konsensuso, kompromisų, kad būtų parengtas toks pranešimas, kuris susilauktų plačios paramos. Kaip sakė pranešėja, socialistų frakcijoje buvo kilę sunkumų. Pavyzdžiui, dėl tokių dalykų kaip mokesčių konsolidavimas. Žinoma, pagrindinė problema yra milžiniškas nedarbas visoje Europos Sąjungoje ir ypač kai kuriuose jos šalyse. Mes norėjome pasiekti tokį kompromisą, kuris leistų pratesti konsolidavimo grafiką, bet aš esu šiek tiek sunerimęs, kad mes būsime paskutiniai, kaip sakė Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinė darbo organizacija ir komisija. Iš tikrųjų, mokesčių konsolidavimas e, sukėlė daug daugiau neteisingumo ir sukėlė dar didesnį nedarbo visoje Europos Sąjungoje. Todėl mes čia ir užsimename apie strategijos keitimą ir apie struktūrinės reformas, kurių reikia, kad būtų duotas postumis makroekonomikai, kuri, kurios būklė lyg ir yra gera, tačiau kelia problemos skiriems asmenims. Ir kaip aš jau sakiau, remiantis kompromisais reikėtų atkreipti dėmesį kai kurios pakeitimus praneši, pasiūlytus dėl pranešimo, tai yra socialinis ramstis, socialinė strategija. Yra nemažai pakeitimų, tarp jų ir mano pakeitimų, kuriuose kalbame ne apie socialinių rodiklių automatinį stabilizavimą. kurio reikia ekonomikos ir pinigų sąjungoje. Bet minima ir komisijos žalioji knyga dėl vystimosi. Parlamentas visą tai turi aptarti, nes ten kalbama apie tam tikras automatinės priemonės. Komisija praėjusį gruodį pažadėjo pateikti pasiūlymą dėl tam tikrų automatinių stabilizatorių. Ir dėl tų pateiktų pakeitimų kai kurios frakcijos reiškia abejones, nors tie pakeitimai buvo suderinti ir patvirtinti e, per Strasbūro plenarinę sesiją prieš keletą mėnesių. Reikėtų sustiprinti mūsų pozicijas, mes norime teisingesnės ir labiau į socialinį aspektą orientuotos Europos Sąjungos. Ačiū ir dar kartą dėkoju pranešėjai. Ar yra dar komentarų? Atrodo, kad nėra. Tuomet norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Sergio Gutierės. Mes e, kiekvienais metais nagrinėjame ekonomikos augimą ir mūsų komitetoj tai yra labai svarbi proga įtvirtinant ekonominę ir socialinę dimenciją ir mūsų prioritetus. Trečią kartą mes jau e, dalyvaujame tokiame susitikime ir įtvirtiname tam tikrą darbo metodiką ir tuo būdu jau nagrinėjame kiekvienos valstybės narės padėtį, o kita vertus bandome apžvelgti bendrą padėtį Europos Sąjungoje e, socialinės ir ekonominės srities. Veronik de Fontanier pranešimas bus nagrinėjamas kaip tik tuo metu, kuomet komisija uh, pateiks savo pasiūlymą dėl pinigų sąjungos ekonominės ir socialinės dimensijos. Ir norėdami padaryti diskusiją šituo klausimu turiningesnę, mes turėtume atsižvelgti į tai, ko pasimokėme per pastaruosius metus, nagrinėdami kiekvienos atskirai valstybės narės padėtį. Todėl turėtume renkti diskusiją ir dėl rodiklių, ir tuo pat metu dėl galimybės užtikrinti minimalias bedarbių išmokas Europos Sąjungoje. Ir manau, kad e, turėtume pasinaudoti Veronika Liopė Fontanje pranešimu, pasinaudoti to pranešimu, kad e, nusiųstume stipresnį signalą kitą mėnesį, kuomet nagrinėsime rezoliucijų pasiūlymus ir žodinius e, klausimus po komisijos pasiūlymo paskelbimo, e, taip pat tai e, galėsime daryti. Tačiau aš manau, kad mūsų komiteto nusiųstas signalas iki komisijai pateikiant savo pasiūlymą taip pat būtų labai geras dalykas. Aš žinau, kad kai kurios politinės frakcijos turi kai kurių abejonių dėl šitų dalykų, tačiau tai vis dėlto nesusilpnintų mūsų komiteto indėlio į, į, e, į diskusiją su į, e, pinigų e, politikos komitetu. Aš manau, kad mes turime būti vieningi ir turime nusiųsti stiprų signalą šito klausimo. Jeigu nėra kitų komentarų, tuomet žodis pranešėjai. Dėkoju. Ačiū. Nelabai ką turiu pridurti. Tikiuosi, kad nuomonė bus patvirtinta, kad jai pritars ir ekonomikos ir pinigų komitetas ir kad tai bus padaryta greitai. Aš pritariu pirmininkiai, svarbu, kad šio komiteto balsas būtų išgirstas. Svarbu mums pateikti savo nuomonę. Žinoma, nuomonės kai kuriais klausimais išsiskiria, sunku susitarti, bet dabar jau susitarimas pasiektas ne tik tarp partijų ir frakcijų, bet ir frakcijų viduje nes galėjo būti nuomonių skirtumų ir frakcijų viduje tarp e, narių iš skirtingų šalių. Tikiuosi, kad mums e, pavyks galtinai susitarti ir pasieksime to, ko prašo visi šio komiteto nariai. Ačiū. Merci beaucoup. Donc, nous voterons. Dėkuoju. Balsuosime netrukus. Šito klausimu, o paskui šis pasiūlymas bus nagrinėjamas Ekon komiteto rugsėjo 30 dieną. Tad e, šiuo darbo tvarkės klausimu diskusijas baigiame. O dabar žodis poniai Oza dėl neįgalių moterų. Tai yra FAM komiteto iniciatyva parengtas pranešimas. Žodis poniai Kosa. Köszönöm a szó, szót, elnök asszony. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan vélemény, aminek... Dėkuoju, čia yra nuomonės projektas, dėl e, kurios sutarė visos politinės frakcijos. Būtent todėl aš e, parengiau kompromisinį pasiūlymą, kuris apima faktiškai visus e, pakeitimus, 34 pakeitimai ir e, 33 iš jų yra apimami tų aštuonių kompromisų. Aš manau, kad išskyrus keletą vieną ar du kompromisinius pasiūlymus e, nebus jokių problemų, jie bus e, paremti. Tačiau, aišku, išlieka dar kai kurių probleminių e, aspektų. Čia kalba sukasi apie kai kuriuos terminus, dėl kurių nesutarė politinės frakcijos, bet e, kita vertus praktiškai beveik visi kiti e, pakeitimai nekels problemų ir bus paremti. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad praktiškai kiekvienu atveju pabrėžti neįgalių moterų labai sunkia padėtį ir pabrėžti, jog būtina imtis veiksmų tam, kad padėtis būtų keičiama. SFGH kompromisai tai yra kompromisiniai pasiūlymai, kurie, mano nuomonė, labai aiškiai atspindi FAM komiteto poziciją. Aš e, esu parengęs ne vieną nuomonę. Ir e, manau, kad e, į mūsų nuomonę kompetentingas pagal turinį komitetas atsižvelgia labai rimtai. Tad bendradarbiavimas šito požiūriu buvo puikus, a, o dabar laukiu jūsų komentarų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Toliau kalbėsiu rumuniškai. Lucrat bine cu domnul Coșa, din păcate nu am avut suficient de mult timp pentru că... Um... Deja neturėjau pakankamai laiko, nes pasiūlymus gavau tik vakar, dirbome labai vėlai vakare, kad parengtume kompromisinius pasiūlymus. Mūsų frakcija e, daugelį tų pakeitimų buvo pakeitusi. Mes pritarėme tam, kaip yra sugrupuoti tie kompromisiniai e, pakeitimai, bet e, kas dėl B kompromiso, jame būtų geriau neįtraukti visų siūlomų pakeitimų, nes jie yra susijęs su įvairiomis institucijomis. Tokiu būdu galime susilpninti reglamento nuostatas, bet tikimės, kad šiuo kompromisu galima būtų išspręsti bent penkias iš aštuonių problemų. Prašytume e, parengti aštuonis atskirus pakeitimus. Ir taip pat norėčiau, kad čia e, tekste liktų kai kurie e, terminai, pavyzdžiui, skurdas nes mes D pakeitime nekalbėsime apie skurdą, nes dėl to negalėtume pasiekti kompromiso. Kas dėl E pakeitimo, kaip e, teisininkė pagalvojau, kad nedėrėtų vartoti e, termino rapes reported to the police ir tiesiog kalbėti apie rape, apie išprievartavimo atvejus, nes būtent tas terminas yra vartojamas šiuo metu e, kriminologijoje ir tuo terminu e, yra vadinami išprievartavimo atvejai, apie kuriuos buvo pranešta policijai ir už kuriuos buvo nubausta. Taip pat dar vienas dalykas neįgalius moteris, kurios yra nebylios arba negirdi. Jų kaip motinų bendravimo įgūdžiai e, yra labai svarbus aspektas, kuris nebuvo įtrauktas į D pakeitimą. Mes e, peržiūrėjome visus e, pateiktus pakeitimus Ir e, mūsų frakcija visose šiuose pakeitimuose norėtų išspręsti kuo daugiau problemų, e, su kuriomis susiduria tokios moteris. Ir nors nesu visiškai patenkinta tuo, kaip baigėsi diskusijos, norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš manau, kad e, galime tęsti bendratarbiavimą šioje srityje, kuri yra tokia svarbi. Ačiū. Marian Harkin. Marian Harkin. Briefly. Ačiū pirmininkė. E, labai trumpai norėčiau padėkoti pranešėjui Adam Koza už jo darbą rengiant šį pranešimą, šią nuomonę. Mums puikiai sekėsi bendratarbiauti, galime paremti daugelį pakeitimų mums kyla klausimų tik tai dėl vieno kompromisinio pakeitimo, dėl E pakeitimo, kur kalbama apie e, tai, kad įrodinėjimo našta e, tenka kaltinamajam. E, taip yra dabartinėje mūsų teisės sistemoje, bet mūsų jungtinės karalystės teisinė sistema tai yra neįmanoma e, ir nežinau, kaip yra kitose teisės sistemose, bet mes negalime pritarti tokiam kompromisui. Taip pat 26 pakeitime kur kalbama apie neįgaliųjų mokymą ir profesinį rengimą daugelioje valstybių narių, kad ten yra kalbama apie atskirą ir veiksmingą rengimą. Mes prašymė įtraukti žodžius įvairiose valstybėse narėse, nes kai kur, kai kuriuose valstybėse narėse toks mokymas ir rengimas nėra vykdomas atskirai. Uh, O be paminėtų pastabų galime daugeliu į pakeitimų pritarti. Dar kartą ačiū ponui Koza ir šešėliniams pranešėjams. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu ne, tuomet žodis vėl pranešėjui Adamui Koza. Labai trumpai. Man atrodo, kad e, nebuvo tokių klausimų, į kuriuos turėčiau iš karto dabar atsakyti. Noriu tik pabrėžti, jog bendradarbiavimas buvo puikus. Ir e, dėl to man puikiai sekėsi parengti kompromisinius pasiūlymus. Dėl E kompromiso. Vakar buvo siūloma kai kurių pakeitimų, siekiant sustiprinti uh, jį, tačiau tam tikrų požiūrių galbūt išėjo atvirkščiai. Bet e, kita vertus, galbūt ir ne. Gal jis ir buvo sustiprintas. Toliau A kompromisas. Čia yra pabrėžiama, jog yra nemažai įvairių trūkumų, su kuriais susiduria, yra problemų, su, kuriais, su kuriamis susiduria neįgalios moteris. Tai yra, kad vien dėl to, kad jos moteris ir kad jos yra neįgalios, vien dėl šitų dviejų faktorių kartais jos e, atsiduria nepalankioje padėtyje. Toliau ženklų kalba G kompromisas. Aš e, puikiai suprantu, ką norėjo pasakyti ponė Klivetti, tačiau Aš kaip e, klausos sutrikimų turintis e, asmo, manau, kad e, kalbų, ženklų kalba čia gali būti traktuojama kaip gimtoji kalba. Tai yra labai svarbus aspektas būtent šitiems, šitai asmenų grupiai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad salėje e, pas mus lankosi Benino studentai du, kurie kaip tik mokosi ženklų kalbos ir ruošiasi dirbti vertėjais. Jie kaip tik dabar nori susipažinti su tuo, ką mes e, e, darome šioje srityje, kad galėtų geriau padėti paskui klausos sutarkimų turintiems žmonėms Beninę. Dėkuoju. Mes balsuosime netrukus dėl šio projekto o FAM komitetas spalio trečią dieną pateik savo nuomonę. Toliau kitas darbo tarkės punktas. Ekologinės inovacijos Phil Benjon žodis. Yra dešimt kompromisinių pakeitimų, jisai juos pristatys. jo nuomonės projektas dėl ekologinės inovacijos darbo vietų kūrimo ir augimo gyvenant aplinkos politiką. Tai yra e, Envi komiteto e, pranešimas. Pone pranešėjau, žodis Jums. Yes. Uh... Ačiū. Taip, tai yra Envi komiteto pranešimas. Taigi, daugiausiai dėmesio skyrėme eko inovacijų pranašumams susijusiems su užimtumu ir žvelgiant į ateitį galime sakyti, kad žalioji ekonomika tikrai turi didelį potencialą, kalbant apie darbo vietų kūrimą. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų dalyvavimą, nes mm, gana sklandžiai pavyko susitarti dėl daugelio dalykų, dėl kompromiso. Ir manau, kad čia visiškai atsispindi, kaip ekologinės inovacijos gali atnešti mums visiems naudos. Ačiū už visų šešėlinių pranešėjų teigiamą paužiūrį ir tikiuosi, kad jis taip pat atsispindės ir balsuojant. Procesas vyko labai konstruktyviai ir tikiuosi, kad sulauksime plataus pritarimo kompromisams. Ačiū. Mm, merci beaucoup, qui souhaite intervenir. Dėkoju, ar būtų komentarų, niekas nenori pasisakyti. Dėkoju pranešėjai už komentarus, na, už, už keletą minučių balsuosime dėl jūsų pranešimo. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas. Balsavimas Šaba Šogor pranešimas, Europos demografinė statistika. Čia bus balsavimas elektroniniu būdu. Ir tuo būdu mes patvirtinsime teigiamą darybų su taryba rezultatą dėl Europos demografinės statistikos. Turiu pasakyti, jog darybininkų komanda iš tikrųjų pasiekė puikų sustarimą. Na, o mes turime dabar patvirtinti šio susitarimo tekstą. Rugsėjo 11 dieną šių metų Koreperas patvirtino savo, iš savo pusės tą tekstą. O mes balsuojame dabar. Pradedame balsavimą. Tikiuosi, kad visi turite korteles. Aš pati beje neturiu. Pradedame balsavimą. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Baigiame balsuoti. 37 balsavo, 38 balsavo, 36 už, niekas nesusilaikė, vienas prieš. Sveikiname pranešėją. Nous en venons maintenant au point 7, euh, au projet d'avis de Véronica Lopé-Fontanier sur euh, le semestre européen euh,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 Trečiasis pakeitimas. Suderinamas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis pakeitimas. Sergio Gutierrez prieto, jisai suderinamas yra, kas už jį, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, Kornelisiam, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vis dėlto pirmos dalies, šeštas pakeitimas, sumer, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Po pirmosios dalies vis dar kompromisas A, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po pirmosios dalies aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl aštuntojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. 19 už, 21 prieš, nepriim, atmesta. Vis dar po pirmosios dalies, 10 Gutierės prieto pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 pakeitimas už, prieš, sus, pasitikrinsime, elektroniniu būdu dėl 12. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigėme. 15 už, 19 prieš, 6 susilaikė, atmesta. Vis dėlto po pirmosios dalies 13 pakeitimas, Kornelysin, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vis dar po pirmosios dalies, 14 pakeitimas, Sirdžio Gutierės prieto, su žodiniu pakeitimu. Niekas nesipriešina žodiniam pakeitimui, tuomet kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis B kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Po antrosios dalies 19 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečioji dalis C kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Vis dar trečioji dalis, D kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po, trečiojo, e, po trečios dalies, 23, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. E kompromisas po trečiosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 Sergio Gutriedės kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtoji dalis F kompromisas, keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaiko priimta. 34. Už, prieš, susilaiko atmesta. Po ketvirtos dalies, kai kompromisas, keturias frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 36 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimta. 37 Kornelysim, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktoji dalis, 39 už, prieš, susilaiko, priimta. Po penktosios dalies 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. E, H kompromisas už prieš susilaiko priimta. I kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. J kompromisas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl J kompromiso. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. 25 už, 15 prieš, vienas susilaikė priimta. 48 atsiimtas, penktosios dalies, kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. L kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. Septintoji dalis M kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 54 pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta. 55 Harkin. Kas už prieš susilaiko priimta. Aštunta dalis 57 pakeitimas, Harkinkas už, prieš susilaiko priimta. Devintas, devinta dalis 59 pakeitimas, Kornelisinkas už, prieš susilaiko priimta. 58 suderinamas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas, devinta dalis, 60 pakeitimas, už, prieš susilaiko atmesta. Dešimta dalis N kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dešimtuoji dalis 65 pakeitimas Kornelysin. Dvi dalis dėl pirmosios dalies dabar be žodžio ky, kas už prieš susilaiko priimta. atmesta. Dėkoju, ponia vicepirmininkė, už jūsų budrumą. 66 pakeitimas 10 dalis, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 66 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 21 už, 19 prieš, 1 susilaiko. Priimta. 11 dalis savo kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. P kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 11 dalis, 73 pakeitimas, Nadijos Hirš pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dvyliktas, dvylikta dalis. Pasitikrinsime dėl 73 pakeitimo. Elektroninį būdų. Balsavimas baigtas. 26 už 13 prieš 2 susilaikė. Jūs visiškai teisūs. Septyniasdešimt ketvirtasis atkrenta. Balsuojame dabar. Dėl 81 pakeitimo, kas už, prieš, neaišku, pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 81. -ojo. Ar visi baigė balsuoti? Baigėme. Šešiolika už, devyniolika prieš, šeši susilaikė, atmesta. Trylikta dalis kompromisas Q, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trylikta dalis, 85 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 87. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi baigė balsuoti? Baigėme. 35 už, 5 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Aišku, aš galiu jūs tik tai pakviesti daryti viską, kad šis pranešimas paskui būtų tinkamai priimtas per plenarinį posėdį ir kviečius veikti per ekon komitetą taip pat. Toliau. Adam Kosa pranešimas, neįgalios moteris. Pirmoji dalis A kompromisas. Kas už prieš susilaikė pritarta. Toliau pirma dalis ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirma dalis, B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirma dalis. Iš tikrųjų reikia balsuoti dėl dviejų kompromisų. Dar reikia balsuoti dėl F kompromiso, kurį pateikė keturios frakcijos. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime balsavimą dėl 13 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 20 už, 18 prieš. Niekas nesusilaikė pritarta. Antras punktas, kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau D kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, kas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias punktas, 17 pakeitimas kostelo, kas už, prieš susilaikė pritarta. E kompromisas, kurį pateikė dvi frakcijos, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar penktas punktas, G kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pasitikrinkime. Balsavimą dėl 25 pakeitimo balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 17 už, 21 prieš, nepatvirtinta. Toliau liekame prie penkto punkto, 26 pakeitimas, žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 28 ponios klivėti pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas punktas H kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau šeštas punktas. 33 pakeitimas, pranešėjo pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už prieš susilaikė pritarta. 34 pakeitimas, ponios klivėti, kas už prieš susilaikė pritarta. 35 atkrenta. Taip pat 36, 37, taigi 38 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. 33 pour, 0. 33 už, niekas, nieko nėra prieš, šeši susilaikė. Sveikiname pranešėją. Nous en venons au dernier vote. Dabar periname prie paskutinio balsavimo šį rytą. Tai yra devintas darbo tvarkės punktas. Balsuojame dėl Phil Benjon nuomonės ekologinės inovacijos darbo vietų kūrimas ir augimas įgyvendinant aplinkos politiką. Taigi penktas punktas. Balsuojame dėl H kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas punktas. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau kompromisas. Ir tikiuosi, kad kompromiso autoriai supranta, ką daro. Taigi kalbu apie į kompromisą, kurį pateikė keturios frakcijos už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 12 pakeitimas, ponios Regner, kas už prieš susilaikė pritarta. Antras punktas. A kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė pritarta. Toliau. Du. Antras punktas B. Kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Liekame prie antro punkto. Šešioliktas pakeitimas. Gurianų pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Septynioliktas. Esai kas už prieš susilaikė pritarta. 19. Ponios Šioder pakeitimas, kas už prieš pritarta. G komprom, J kompromisas. Jisai bus po trečios dalies, kas už prieš susilaiko priimta, trečioji dalis C kompromisas už prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis 26 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 27 pakeitimas, atsiprašau, pastikrinsime dėl 26. -ojo. Balsavimą baigiame. 19, atsiprašau, 18 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė, jūs visiškai teisus, 26 atmestas. 27, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtoji dalis D kompromisas, pasiūlytas keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktoji dalis, E kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktoji dalis, 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, niekas nebalsavo, kas už 35, kas prieš, susilaiko, aiškiai priimta. Penktoji dalis, F kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktoji dalis 36 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 35, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktoji dalis G kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 43 Kinga Gons. Kas už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaiko priimta. Pirmas, Jūtas Steinbrück su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, kas už prieš susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas Kingakuns už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Konstatuojamoji dalis A, penktas, už, prieš, susilaiko priimta. Po A konstatuojamosios dalies K kompromisas, dviejų frakcijų pasiūlytas, kas už, prieš, susilaiko priimta. A konstatuojamoji dalis, aštuntas pakeitimas, Šrioter, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto, vardinį balsavimas. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. 38 už, niekas ne balsavo prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. kadangi Edith Bauer turėjo dalyvauti lybė komiteto posėdėje taip pat, tai turime dabar e, nagrinėti 19 darbo tarkės e, punktą ir dėl to aš suteikiu žodį ponui Buliau. Jisai mums pateiks nuomonės projektą Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą. Tai yra ITRE komiteto nuomonės projektas. O mes sakysime, dėl 43 pakeitimų. Filip Bulio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Apibendrinant galime pasakyti, jog čia kalba sukasi apie Europos reindustrializavimą, visų pirma siekiant užtikrinti daugiau investicijų ir tikslingesnių investicijų. Tos investicijos taip pat turi būti diversifikuojamos, todėl kad ne tik tai reikia įtvirti naujas technologijas, bet ir apsaugoti mūsų pramonės paveldą. Europa turi dinamizuoti įvairias priemonės, siekdama e, įsitvirtinti naujose rinkose, e, pasauliniu mastu. Todėl čia kalbama ir apie ES nuosavus išteklius, kuriuos galima panaudoti Europos reindustrializavimai. Aš paprėžiu taip pat ir socialinius standartus mūsų bei viešuosius pirkimus. E, Virš 40 pakeitimų, keturi, e, keturi kompromisai pasiūlyti. Dabar diskutuojame apie 16 e, pakeitimų su šešėliniais pranešėjais. Atrodo, jog bus pasiektas kompromisas. Man atrodo, jog e, iš principo daugmaž viskas yra primtina, išskyrus du pakeitimus Ir e, aš siūlysiu, pavyzdžiui, balsuoti prie pirmą pakeitimą, nes e, čia siūloma išbraukti socialinį dialogą. Ir 26 pakeitimas, e, kur kalbama apie darbuotojų. Tiksliau, čia kalbama apie teisės, bet neteisė kūros aktus, tai manau, kad čia gali būti vertimo raštų klaida, techninis e, e, dalykas. O dabar norėčiau tik padėkoti kolegams už pagalbą ir puikų bendradarbiavimą. Ir Ibdarden. Norėčiau tik pridurti keletą žodžių. Vis dar aptarėme tuos kompromisinius pasiūlymus. Aš e, frakcijų vardu norėčiau pateikti keletą komentarų pranešėjui. E, su pirma, dėl pono Serkas e, pasiūlytų stru, struktūrizavimo aspekto. Iš tikrųjų mes pateikėme nemažai pakeitimų ir tikiuosi, kad tie pakeitimai bus komiteto palaikyti. Dėkuoju. Beniau. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą rengiančią nuomonę. Ta nuomonė labai svarbi. Joje kalbama apie tai, kaip galėtume atgaivinti uh, pramonę, tradicinius ir naujus pramonės sektorius, kad padidėtų Europos konkurencingumas ir tvarumas savo apygardoje. Mano apygardoje egzistuoja tradiciškai stiprus pramonės sektorius ir labai džiaugiuosi, kad bus imtasi priemonių, kad tos įmonės liktų konkurencingos ir kad žmonės turėtų darbą. Ir šiuo metu šiuose sektoriuose mano apygardoje užimtumas didėja. Tačiau kai kas man kelia susirūpinimą. Pavyzdžiui, įmonių socialinė atsakomybė. Aš ir toliau teigiu, kad to negalima reglamentuoti teisės aktais, nes tai jau tada tampa taisykle ir tada jau nebegalima kalbėti apie socialinę atsakomybę, tai yra nesuderinami dalykai. O šiaip pritariu kompromisams ir aš visada pasisakiau už socialinio ženklo kūrimą, kuris būtų grindžiamas e, tam tikrais bendrais kriterijais. E, lankiausi Primark bendrovėje, e, kai žlugo fa fabrikas, kai griuvo fabrikas Banglažai, Bangladeše ir kaip tik tada ir aptarėme šio ženklo kūrimo klausimą bet problemų man kelia įmonių socialinės atsakomybės reglamentavimas. Mane tenkina D kompromisas, taip pat B kompromiso didžioji dalis, pritarčiau B kompromisui su nedideliu pakeitimu. Ten kalbama apie teisės ir tai daroma netinkamai. Manau, kad čia gali, dėl to gali kilti problemų dėl subsidiarumo. Manau, kad reikėtų e, kalbėti apie veiksmingą visą gyvenimo trunkančio mokymo įgyvendinimą o ne teisės, nes tai nėra mūsų kompetencija ir tai ne, netgi kai kuriais atvejais nėra valstybių narių kompetencija. Tie asmenys, kurie neišlaiko egzaminų, negali turėti teisės nuolat kartoti kursą. Tikiuosi, kad pranešėjas atsižvelgs į šios mano argumentus ir manau galėsime dirbti toliau, nes apskritai šis pranešimas tikrai, ar ta nuomonė tikrai yra teigiama. Dėkoju už šį pasisakymą, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Qui est responsable Personne de la Commission non? um, Sorry, with the change of okay, uh, the, yes. the agenda, um, uh, the responsible Atsiprašome, kadangi darbo tvarkė pasikeitė, už šią temą atsakingo žmogaus nėra. Tačiau mums pavyko, tėl, kad Filip Bulan yra su mumis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Filipui Dardenui ir Filip Benjau už pasisakymus. Man atrodo, kad vien tik Filipai pasisako. Šiandien bent jau dėl šio nuomonės projekto. Man atrodo, kad ypatingų problemų čia mums neiškyla. Su ponu Benjau ir Darden mes e, aptarėme pagrindinius aspektus, išklausiau jų e, komentarus ir dėl įmonių socialinės atsakomybės, dėl e, ženklų. Tad ir toliau e, diskutuosime dėl šitų kompromisinių pasiūlymų. Visiems dėkuoju už pagalbą. Dėkuoju Filipui, tęsime posėdį toliau. Rugsėjo 20. 25 rugsėjo nagrinėsime. Spalio 14 bus balsuojama. O dabar kitas darbo tvarkės punktas. 11 darbo tvarkės punktas. Dėrybos su taryba dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Prašome, žodis jums. Uh, thank you, Chair. Pane Harkin. Um, Ačiū pirminkė. Vakar vyko paskutinis trilogas, darome gerą pažangą. Ketvirtasis trilogas yra numatytas šio mėnesio 30 dieną. Tikimės, kad tai jau bus paskutinis trilogas ir tikimės, kad taip ir bus. Vienas iš svarbiausių klausimų yra susijęs e, su viršutinė ribinė verte dėl e, konkrečių priemonių, pavyzdžiui, paskatų darbdaviams, pavyzdžiui, dėl e, išmokų EGF darbuotojams už transportą, už keliones, kai jie dalyvauja įvairiuose kursuose ir panašiai. Kaip žinote, 70-80 procentų visų EIF lėšų skiriama tokioms priemonėms e, ir e, parlamentas e, laikėsi pozicijos, kad tai nesukuria pakankamai pridėtinės vertės, todėl nuspręsta nustatyti ribinę vertę, viršutinę ribą Ne visos valstybės narės teikia paraiškas EGF, bet kai kurios e, tai darė ir mm, svarstoma e, nustatyti 25 procentų viršutinę ribą, komisija prašo 50 procentų, bet dar iki galo nesusitarėm šiuo klausimu ir dabar siūloma nustatyti 35 procentų viršutinę ribą. Tikimės, kad ir taryba tam pritars, nes parlamentas visiškai nepasiruošęs daugiau nusileisti šiuo klausimu. Dar vienas arba kiti svarbus klausimai e, yra bendra finansavimo dalių klausimas. Parlamentas pasiūlė e, tris bendra finansavimo lygius, e, kad valstybės narės galėtų naudoti sanglaudos fondo lėšomis ir e, taip pat dėl to, kad valstybės narės galėtų naudotis programos lėšomis. Taryba laikosi labai griežtos pozicijos dėl tik vieno bendrafinansavimo lygio. Mes dar nesusitarėm, bet tikimės, kad pavyks susitarti dėl e, dviejų e, skirtingų e, bendrafinansavimo lygių. Vieno bendrojo bendrafinansavimo lygio ir kito lygio toms šalims, kurios dalyvauja programoje ir toms, kurios naudojasi sanglaudos fondo lėšomis. Taigi tai būtų 11-12 valstybių narių tokių. Uh, Dar vienas e, svarbus klausimas ir tuo ir baigsiu, tiesiog paminėdamas svarbiausius dalykus. Dar vienas svarbus klausimas, pirmininkė, yra tai, kad e, taryba įtraukia jaunus žmonės. Tai yra visiškai naujas aspektas, e, jis visiškai nesusijęs su pirminiu tekstu, dėl kurio balsavo parlamentas, tačiau tarybos nuomonė tai yra būtina. Ir taryba kuria e, sistemą, e, kad jeigu valstybė narė teikia paraišką EGF, ji gali e, teikti paraišką ir dėl tokio pat skaičiaus jaunų žmonių tam tikrame regione kaip dėl darbuotojų, kurie netenka savo darbo vietų, kad tas regionas taip pat galėtų gauti paramą. Parlamentas pritarė pasiūlymui, kad jauni žmonės turi turėti galimybę pasinaudoti EGF lėšomis, tačiau taip pat manome, kad reikia užtikrinti tam tikrą nuoseklumą, kad e, turime vadovautis reglamento taikymus rytimi ir tikslais. Šiuo metu ketinama tarybai pateikti tam tikrą pasiūlymų paketą, kad būtų galima kalbėti apie jaunų žmonių e, skaičių, tačiau kad tas dalykas būtų glaudžiau susijęs su taikymus rytimi ir tikslais, kaip jau sakiau. Taigi e, tikrai yra dar nemažai klausimų, kuriuos reikia įspręsti, tačiau pažangą darome. Ir tikimės, kad mums tai reikės dar vieno trilogo, kad galėtume susitarti, e, jeigu sulauksime bendradarbiavimo iš tarybos, nes parlamentas e, savo vaidmenį jau atliko. Kadangi esu šešėlinis pranešėjas, norėčiau pasakyti, kad man labai malonu, e, jog daroma pažanga šiame darbe. Dabar negryšiu prie tų aspektų, kurie jau buvo aptarti, diskutuoja dėl prieš tai aptarto darbo tarkės punkto. Galiu tik tai pasakyti, jog yra galimybė darbdaviams perimti restruktūrą autorizuojamus objektus. Mes e, e, manome, kad taryba galbūt sutiks su mūsų argumentais. Toliau pranešėjas pabrėžė kofinansavimo aspektą. Diskusijos vis dar vyksta šituo klausimu ir čia taip pat kalbama apie pagalbą jaunimui. Spe specialią pagalbą jaunimui, tai manau, kad turime būti labai dėmesingi dėl šitų dalykų, būtent dėl kofinansavimo lygmens, dėl e, diferencijuotų e, tarifų, toliau dėl pagalbos jaunimui mes norėjome pateikti pasiūlymus siekdami užtikrinti nuoseklumą ir siekdami, kad nebūtų iškraipytas teisinis pagrindas. Mes e, norėjome, kad ta pagalba būtų susijęta su uh, atleidimų iš darbo su darbo praradimo aspektu globalizacijos kontekste ir ypač turint omenyje jaunimą ir jaunimo užimtumą, tad šitie aspektai ypač aktualūs mūsų frakcijai ir manau, kad prie jų dar grįšime. Dėkuoju. Dabar visai. E, Ačiū pirminkė. Tiesiog norėčiau ponios Hagen paklausti dėrybų metu, ar vyko diskusijos dėl naujai paskelbto e, auditorumų pranešimo ataskaitos, e, kurioje buvo skeptiškai kalbama apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklą. Ar turėjote galimybę aptarti e, šią auditorumų ataskaitą? Ačiū. Miriam, ich freue mich, äh, dass du äh, die äh, Verhandlungen. Labai malonu, kad äh, vadovaujate šioms dėryboms. Tikrai pavyksta daryti gana svarbę pažangą mes e, Vokietijoje taip pat nagrinėjame kai kurios Europos pristaikymų prie globalizacijos padarinių fondo projektus ir tikrai nelengva įtikinti valdžios institucijas, kad e, tai e, projektai vertai dėmesio svarbu užtikrinti ir tai, kad jauni žmonės būtų įtraukti, svarbu padėti ir jiems. Ir mums e, gana sunku įtikinti tarybą, kad tai yra svarbi priemonė, labai gera priemonė, kad tai nėra vien tik tai e, reklama ar kažkas tai tokio. Jums buvo pateikta klausimų, labai įdomu išgirsti jūsų atsakymus, e, bet prieš tai noriu palinkėti jums sėkmės toliau dirbant, prašom. Ačiū. Dėkuoju visiems, kas kalbėjo šiuo klausimu. Atsakydama į Sarį klausimą, pasakysiu, kad taip, žinoma, mes aptariam auditorumo ataskaitą. ataskaitą ir taip pat e, prašėme tarybos pateikti savo nuomonę, apsvarstyti tą ataskaitą, kad e, ji atsižvelgtų bent į kai kurias ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Mums svarbiausia rekomendacija buvo ta, kurią jau minėjau, tai yra tinkamos finansuoti priemonės, atitinkamas procentas. Audito rūmų nuomonė e, kaip tik ir buvo, kad būtina nustatyti viršutinę ribą, nes tai yra e, labai svarbu turint omenyje, kad valstybės narės didelę dalį EGF naudoja būtent tokioms tinkamoms finansuoti priemonėms. Ir um, Mūsų pranešimas parlamente buvo rengiamas anksčiau, nei auditorumo ataskaita pasirodė, bet e, vis tiek jau buvo kalbama apie viršutinę ribą, teikiant paraiškas ir e, buvo kalbama apie valstybės narės, kurios panaudoja daug EGF lėšų, didelę jų dalį tokiams priemonėms kaip e, paskatoms, išmokoms ir taip toliau. Ir e, buvo svarstoma, ar tai turi pridėtinę vertę, ar tai nėra tiesiog pinigų lėšų cirkuliavimas. Ir e, kalbėta apie 25 procentų viršutinę ribą. Taryba ir komisija e, būtų patenkintos 50 procentų riba, taigi galiausiai susitarėm dėl 35 procentų ribos tokiams priemonėms. Taryba e, dar mm, negarantavo, kad toks ir bus galutinis susitarimas, tačiau mūsų diskusijų metu labai aiškiai pasakiau tarybai ir e, pirmą kartą galiu tai patvirtinti, kad Toks, tokia būtų mūsų pozicija ir jeigu mums pavyktų susitarti dėl tokio lygio, mes e, ir laikysimės šios pozicijos ir visos šiose diskusijose audito rūmo ataskaita buvo labai naudinga. Ačiū labai, e, merėm, tikrai tai rodo, kad buvo padaryta pažanga, e, rodo, kad mums puikiai sekasi dirbti. Äh, Toliau 12 mūsų darbo tvarkės punktas. Pone Papadopulo. Ir šiandien. Kitoj vietoje viskas neįprasta. Um, this item, number 12. Noriu pasakyti, kad e, šis 12 punktas 12, susijęs su komisijos pasiūlymu dėl direktyvos, kuri pakeičia direktyvą dėl studentų ir mokslininkų ta direktyva stengiamasi um, užtikrinti, kad būtų kaip galima geriau perduodami įgūdžiai, žinios, būtų skatinamas konkurencingumas ir kad būtų vienodai traktuojamos visos, treč, visų trečiųjų šalių um, atstovų grupės. Šis dosie buvo gana sudėtingas, nes uh, Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos naujos redakcijos yra siekiama sudaryti gelesnės sąlygas trečiųjų šalių piliečių atvykimo, atvykimui. Kalbame apie mokslininkus, studentus ir įvedamos dar dvi naujos trečiųjų šalių atstovų kategorijos. Tai yra e, oper auklės ir stažuotojai, kurie gauna atlygį turiu pasakyti, kad tarp šių trečiųjų šalių piliečių grupių dabar yra daugiau skirtumų nei panašumų. Šešėliniai pranešėjai pateikė 18 pakeitimų iš tai yra EPP grupės, žaliųjų grupės, taigi ponė Saja, ponė Hirš, kiti asmenys pateikė pakeitimų, dėkoju šešėlinėms pranešėjams. tie pakeitimai praturtino mūsų pranešimą. Aš asmeniškai pateikiau 78 pakeitimus. Vakar įvyko susitikimas su šešėliniais pranešėjais. Aš e, pasiūliau keletą sričių, kur galima pasiekti kompromisų. Pasiūliau tris e, pakei, kom, pasiūlymus dėl konstatuojamų dalių, tai yra 12, 33, 36 pakeitimai. Ir kalbame apie tai, kaip, kaip mokslininkų statusas turėtų būti pripažįstamas valstybėse narėse, kuriuose jie yra. Taip pat 33-36 pakeitime kalbame apie studentų galimybę dalyvauti darbo rinkoje. Bet čia frakcijų nuomonės išsiskyrė dėl darbo laiko, minimalaus darbo laiko. Kai kas pasisako už 10 valandų, kiti kalba už mažiausiai, apie mažiausiai 20 valandų. Ir čia esame pateikę kompromisinį pakeitimą. Dėl 36 pakeitimo ten kalbama apie vienodų sąlygų sudarimą ir socialinį draudimą. Čia dar reikia išsiaiškinti, ar šios nuostatos atitinka vieno leidimo direktyvą, leidimo gyventi direktyvą ir melinosios kortelės direktyvą. Panagrinėsime tas direktyvas ir atitinkamai pakoreguosime mūsų pasiūlymą. Vakar mes išsamei aptarėme 13 straipsnių nes e, dėl jų yra pateikti šešėlinių pranešėjų pakeitimai. Kai kurie iš tų daly... E, kategorijų 3F, 3I, 3M yra susijęs su stažuotojų, atlygį gaunančiais stažuotojais, kalbama apie jų amžių, kitas kategorijas ir frakcijų nuomonė dėl tų kategorijų traktavimo skiriasi. Su kai kuriomis mintimis mes sutikome, su kai kuriomis ne. Ir taip pat išsamei išnagrinėjome kitus straipsnius, pavyzdžiui, 6F. Ten kalbama apie įrodymus, kurių reikalauja valstybės narės, priimdamos trečiųjų šalių piliečius ir leisdamos jiems būti savo šalyje. Ten nurodomi, kokius įrodymus turi pateikti darbdaviai, taip pat ką turi pateikti mokslininkai, ar jie turi pateikti kvietimą ar darbo sutartį ir panašiai, jeigu nori ilgiau pasilikti valstybėje narėje. Taip pat aptarėme 9A12, A12B punktus. Ten taip pat nustatomos specialios sąlygos mokslininkams ir nurodoma, kokius dokumentus jie turi pateikti, norėdami ilgiau pasilikti šalyje. 14 punktas kalba apie specialias sąlygas OPER auklėms. Ten nėra nurodomas, nurodomi jokie amžiaus apribojimai. Toliau 21-24 straipsniai dėl darbo paieškos. Kiekviena valstybė narė vadovaujasi skirtingų požiūrių į tai, kiek laiko leidžiama būti šalyje trečiųjų šalių piliečiams. Viena frakcija, pavyzdžiui, mano, kad mokslininkams turi būti leidžiama pasilikti šešis mėnesius, kiti sako, kad 12 ar 18 mėnesių, kad jie gali dirbti ir įsteigti įmonės. Ir šiais klausimais mes nesutarėme šiais klausimais nuomonės išsiskyrė, tačiau po diskusijų su šešėliniais pranešiais mums pavyko e, pasiekti kompromisų su įvairiomis frakcijomis. Kompromisus pateiksime. Kiti pakeitimai buvo netinkami arba nepatenka į Libio komiteto kompetenciją ir jie bus išbraukti iš pranešimo. Noriu labai padėkoti sekretoriatui. Mus labai spaudė laikas, jūs žinote, kad komisija tą pasiūlymą pateikė kaip tik parlamentui išeinant vasaros atostogų. Taigi sekretoriato darbuotojai mums padėjo atlikti darbą laikantis labai griežtų laiko terminų. Dar kartą dėkoju šešėlinėms pranešėjams už jų indėlį ir ketinu uh, kompromisinius pakeitimus pateikti iki šios savaitės pabaigos. Ačiū. Dėkoju Antigonė. Jūsų vardas labai gražus. Ačiū Jums ir ačiū, kad padėkojote sekretariatui. Mes dažnai užmirštame mm, sekretariatą. Dabar suteiksiu žodis šešėliniams pranešėjams Sarija Saja, apie pavardų. Ačiū ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už labai naudingą ir konstruktyvę diskusiją, kuri vyko vakar dėl galimų kompromisų. Ir džiaugiuosi, kad siekiama kompromisu, kai kuriais klausimais mūsų nuomonė sutampa. Ir pranešėjai jau pakalbėjo apie tos dalykus, kurie yra kontroversiški, taip pat yra pateikta pakeitimų, kurie prieštarauja vienas kitam tam, taigi turime apsispręsti dėl komiteto pozicijos. Kaip jau sakė pranešėja, šios direktyvos taikymos ryties išplėtimas ir jos taikymas savanoriams, taip pat stažuotojams, kurie gauna atlygį ir kurio negauna atlygio, ir taip pat e, direktyvos taikymas oper komplikuoja situaciją. Reikia apsaugoti šias pažeidžiamas grupės ir galiu įsivaizduoti, kad tos grupės gali būti išnaudojamos. Jeigu tie asmenys neturi e, tinkamos darbo sutarties, jie yra, jų padėtis yra gana silpna. Ir manau, kad reikia apsaugoti tas grupės. Toliau socialinis draudimas ir vienodų sąlygų taikymas. Kaip sakė pranešėja, labai svarbu, kad šios nuostatos atitiktų bendro leidimo e, nuostatas, nes tas pasiūlymas jau patvirtintas parlamente, taigi turime šias nuostatas derinti su tuo pasiūlymu. Čia turiu galvoje 21 straipsnį, 36 konstatuojamąją dalį. Kai kurie mano pateikti pakeitimai yra susijęs su tuo, kad jeigu valstybėse narėse jau galioja palankesnės sąlygos, valstybėms narėms turi būti leista tas sąlygas išlaikyti. Bet, kaip sakė pranešėja, mes esame pasirengę siekti kompromisu ir būtų labai gerai tos kompromisus gauti iki savaitės pabaigos. Ir manau, mums pavyks laikytis to griežto tvarkaraščio. Dėkoju, Sari dabar liberalų frakcijos šešėlinė pranešėja, tai yra mūsų e, komiteto vicepirmininkė. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjams ir e, šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų. Ši tema yra labai svarbi ir labai gaila, kad mums ją tenka nagrinėti taip greitai. Mes čia kalbame apie lemiamos reikšmės turinčius dalykus. Ši direktyva turės labai aiškių padarinių asmenims ir reglamentuos, kiek laiko jie gali būti šalyje, kaip dirbti ir taip toliau. Per vakar vykusią diskusiją mes kalbėjome apie žmonės atvykstančius į Europą ir svarstėme, kaip juos apsaugoti nuo išnaudojimo. Akivaizdu, kad tos apsaugos reikia bet mes, liberalai, manome, kad jiems turi būti suteiktos ir tinkamos galimybės. Jeigu bus per daug apribojimų, jeigu per daug griežtai viską reglamentuosime, tai viena vertus bus nustatyta labai griežta apsauga, bet kita vertus tie žmonės neteks daugelio galimybių. Reikia siekti tinkamos pusiausviros ir aš tikiuosi, kad pavyks to tai padaryti. Labai svarbu, kad įmonėms nebūtų užkraus, įmonėms ir mokslinio tyrimų institucijoms nebūtų užkruta per didelė biurokratinė našta. E, pavyzdžiui, 12 straipsnio antra dalis. Ten sakoma, kad tyrimų institucija turės įrodyti, kad ES nėra piliečio, kuris galėtų atlikti tą patį darbą. Aš manau, kad įmonėms ir tyrimo institucijoms turi būti suteikta galimybė pasakyti, kad noriu mm, tinkamiausios kvalifikacijos darbuotojo, kad jis atliktų tą darbą ir nereikėtų čia pateikti daugybės įrodymų. Manau, tikrai išspręstume daugybę problemų, jeigu atsisakytume kai kurių tų biurokratinių reikalavimų. Pavyzdžiui, reikalavimo įrodyti, kad nėra kito tinkamesnio asmens tam darbui atlikti. Kitas dalykas, kiek laiko gali dirbti studentai. Kalbama apie 20 valandų, aš manau, kad tai jau yra daug, bet kita vertus yra daug universitetinių miestelių, kuriuose pragyvenimo lygis yra labai aukštas pragyvenimas labai brangiai kainuoja ir Londone, ir Münchenė, ir kitur. Ir studentams tikrai reikia dirbti, kad galėtų prasimaitinti ir, pavyzdžiui, įsigyti knygų. Manau, būtų labai pavojinga grįžti prie 10 valandų apribojimo. Jei pažvelgtume į 33 konstatuojamąją dalį, taip, galima ten pasakyta bent jau tiek, bet 20 trečios straipsnio trečioje dalyje yra pasakyta, kad kiekviena valstybė narė nusprendžia, kiek valandų per savaitę ar kiek dienų per mėnesį arba savaičių per metus galima verstis viena ar kita veikla ir nustatomas maksimumas. Tas maksimumas yra 20 valandų per savaitę. Jeigu šią ribą sumažinsime iki 10 valandų, atsiras labai daug studentų, kurie tiesiog nepragyvens. Manau, kad tai yra ta riba, kurią mes turime labai atidžiai apmastyti, nes negalime sakyti asmenims, kad jūs galite atvykti, tačiau nesuteiksime jums galimybės užsidirbti pragyvenimui. Mes norime, kad ši sistema būtų dosni. Kalbame apie tai, kad e, atvykusiems asmenėms turi būti leista pasilikti valstybėse narėse 18 mėnesių po programos pabaigos. Komisija siūlo 12 mėnesių, jeigu būtų numatytas dar trumpesnis laikotarpis, tai jau būtų sudarytos labai nepalankios sąlygos. Žalių frakcijos vardu. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą ir tiems, kas apgailę stauja dėl to, kaip skubiai turime atlikti šį darbą. Jiems pritariu. Libė komitete pakeitimų teikimo terminas buvo ankstesnis nei e, šiame komitete ir dėl to dar buvo problemų. Manau, kad e, dėl to buvo taip, kad kai kurie klausimai nebuvo apriepti. Taigi dėl tokių laiko terminų kyla panašių problemų. Labai gaila. Taip pat e, buvo pasakyta, kad nereikėtų su šia direktyva eiti grįžti atgal, kad valstybėse narėse nebūtų sukurtos palankesnės sąlygos, kalbant apie vieną leidimą ir panašiai. Man atrodo, kad kalbant apie mokslininkus, kaip tik dabar daugiau ar mažiau vadovaujamas mėlynosios kortelės nuostatomis. Ir kyla klausimų, ar nebus grįžtama atgal, kalbant apie mokslininkų atvykimą ir jų šeimų narių atvykimą, mes kaip frakcija negalime tam pritarti. Kas dėl vieno leidimo ir jo taikymos ryties, dėl to iš esmės man problemų nekyla, kalbant apie papildomas atvykstančių trečiųjų šalių piliečių grupės, tačiau reikės pagalvoti konkrečiau, kam tai bus ir kam nebus taikoma. Taip galima būtų sakyti, kad tai apriepia studentus, jiems suteikiama teisė dirbti. Ne, ne tik tokia simbolinė teisė, kaip iki šiol, ir mes e, pritarėme komisijos pasiūlymui šiuo klausimu, bet kai kalbame apie kai kurias kitas asmenų grupės, Mes e, e, kalbame ne apie tuos tikruosius e, darbo santykius, juk savanoriškas darbas nėra susijęs su darbo santykiais, o čia turėtume apriepti viską, visas kategorijas tuo požiūriu, kad lyg tai būtų darbo santykiai. Taigi nusprendėme, kad čia reikia aiškumo, reikia, kad visiems būtų aišku, kokias teisės jie turi, ar gali dirbti, jeigu ar, ar dirba, ar priskiriami prie oper auklių kategorijos ar prie savanoriškų darbuotojų kategorijos, ar galioja sutarčių teisė konkrečiais atvejais nes e, čia tikrai reikia kalbėti būtent apie teisinius darbo santykius. Ir e, svarbu pagalvoti apie e, suskirstimą į kategorijas, kad žmonės nebūtų priversti užmėgsti tokių darbo santykių, kurių nenorėtų, dėl kurių jie kitaip buvo įsivaizdavę Dėl stažuotojų atlyginamų arba neatlyginamų, aš nežinau, kaip čia e, yra su kiekviena iš šių kategorijų, bet, e, bet kuriuo atveju manau, kad kai kurioms valstybėms narėms stažavimosi savoka nuolat siema su e, testiniu mokymu, testinėmis studijomis, bet kai kur taip nėra dažnai e, stažuojamasi, e, kai baigtas jau baigtos oficialios formalios studijos ir tai yra tam tikra darbo rinkos priemonė. Kai kuriais pakeitimais siekiama susiaurinti apibriežti kokie asmenys gali būti priskiriami prie šios kategorijos, o kas dėl oper auklių buvo keliama klausimų dėl jų amžiaus. 33 konstatuojamoje dalyje, 14 straipsnėje ir mūsų frakcija visiškai pritartų tam, kad būtų nustatytos sąlygos, kuriomis žmonės dirba, ilsisi, nereikėtų vis dėlto to eksploatuoti šios situacijos, reikia turėti omenyje ir TDO konvenciją dėl virštinės ribos, dėl amžiaus sprendžiant ar kas nors gali dirbti operauklę ar ne. Mes nenorėtume tos amžiaus ribos, nes vyresnio amžiaus žmonės taip pat norėtų galbūt įgyti tokios patirties Mm, kodėlgi ne, ne nereikėtų virštinės ribos amžiui nustatyti. Svarbu, kad žmonėms e, būtų aišku, kokias teisės jie turi, kad būtų pateisinti jų lūkesčiai, kad iš tikrųjų galėtų naudotis e, šiomis nuostatomis. Svarbu nekurti teisės aktų, kurie pasens po dviejų metų ir reikės vėl juos peržiūrėti. Ačiū. Ačiū labai. Daugiau nebėra norinčių pasisakyti, ar Europos komisijos vardu kas nors norėtų įsakyti poziciją. Prašom. Labai dėkoju pirminkė, ačiū pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už šį darbą su mūsų pasiūlymu ir už pakeitimus. E, buvo išsakytos kelios pastabos dėl svarbiausių klausimų ir aš norėčiau jas atsakyti, taip pat ir į klausimus, kurie buvo pateikti komisijai. Visų pirma, norėčiau priminti, kad e, šių pasiūlymų tikslas visų pirma yra padidinti ES konkurencingumą ir pritraukti talentingus asmenis, studentus, moksleivius, mokslininkus. Reikėtų remti jaunimo mainus, apsaugoti pažeidžiamas grupės, pavyzdžiui, per auklės Ir mes į šį pasiūlymą nežiūrime visų pirma kaip į pasiūlymą susijusi su darbo migracija. Žinoma, kalbama ir apie leidimus, darbo leidimus studentams ir kai kurias kategorijas galima laikyti darbuotojais, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse mokslininkai, tyrėjai yra laikomi tokiais darbuotojais, tačiau manau, kad svarbu turėti omenyje, kad tai yra užimtumo klausimų komitetas, jums užimtumo klausimai labai rūpi ir teisingai, bet reikėtų nepamiršti, kad šiuo pasiūlymu aprieptos grupės visų pirma nėra darbo migrantai, nepaisant to, kad jiems yra leidžiama dirbti. Taip pat manau, kad svarbu nepamiršti, kalbant apie kai kuriuos pakeitimus, kuriais pernelik gilinamas į detalės dėl darbo teisės, dėl darbo teisės valstybėse narėse, harmonizavimo, dėl darbo santykių. Dėl tokių pakeitimų turiu pasakyti, kad komisija savo pasiūlymais tikrai nesiekia pernelyg e, mėginti suderinti valstybių narių darbo teisės nuostatų. Tai yra labai delikatus klausimas ir tikrai nenorėtume eiti šią kryptimį šiuose pasiūlymuose. Ir e, ką mes siūlome bent jau tam tikrą prasme e, yra suderinti teisės, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas. Kai kurie jūsų minėjo vieną leidimą, teisė vienodas sąlygas ir žinoma, e, kitose direktyvose taip pat yra įtvirtintos vienodo traktavimo, vienodų sąlygų nuostatos, pavyzdžiui, mėlynosios kortelės, vieno leidimo direktyvos ir taip toliau. Kas dėl vienodų sąlygų ir e, šio klausimo santykio su e, vienu leidimu, galėčiau pasakyti, kad kalbant visų pirma apie mokslininkus, tyrėjus, vadovaujantis šiuo metu galiojančią direktyvą, 2005 metų direktyvą skirtą tyrėjams. Žinoma, čia be jokių išimčių turi būti užtikrinamos vienodos sąlygos ir tas statusas turi būti išlaikomas, nesiekiama grįžti atgal todėl siūlome nukrypti nuo vieno leidimo 12, B, 12 e, straipsnio antrosios dalies B punkto nuostatų kad būtų galima valstybėse narėse gyvendinti vienodų sąlygų nuostatas, nes manome, kad tyrėjai turėtų išlaikyti savo statusą ir turi turėti teisę, kad joms būtų sukurtos vienodos sąlygos. Kas dėl studentų, manome, kad jiems yra taikoma vieno leidimo direktyva nes um, joje kalbama ir apie tuos, kas turi teisę dirbti. Ir savo pasiūlyme siūlome, sakome, kad studentai turi teisę dirbti. Ir netgi gali verstis tam tikrą ekonominę veiklą, Bet, e, žinoma, tai nėra e, jų pagrindinis tikslas, dėl kurio jie atvyksta į šalį, e, tačiau jie turi teisę dirbti ir jiems ir toliau yra taikoma taip pat ir vieno leidimo direktyva su tomis išimtimis, kurios yra nustatytos vieno leidimo direktyvoje. Ir ir studentų sąlygos yra palankesnis nei kai kurių kitų kategorijų. Taip pat e, yra numatyta užtikrinti vienodas sąlygas, kalbant apie paslaugų teikimą, prekių teikimą. Turi būti tam tikros bazinės teisės nustatytos e, net ir toms kategorijoms, kurios nėra laikomos darbuotojais. Toks e, yra mūsų pasiūlymo tikslas ir Libė komitete mes jau kalbėjome apie tai, kad e, galima būtų parengti konstatuojamąją dalį, kurioje būtų galima paaiškinti, kokią logiką vadovaujamasi, kas apriepta, kas neapriepta. Galime tai paaiškinti tikrai. E, štai mano pristatyta logika ir vadovavomės, kalbant apie vienodas sąlygas įvairioms asmenų grupėms. Na ir dar vienas paskutinis turbūt dalykas dėl palankesnių nuostatų nacionalinių lygmenių. Žinoma, turėtume e, numatyti galimybę valstybėms narėms išlaikyti palankesnės nuostatas, ypač kalbant apie teisės. Žinoma, jeigu valstybėje narėje yra nustatytos palankesnės teisės, palankesnės galimybės, turi likti tokia galimybė bet nenorėtume, kad tai būtų taikoma visoms nuostatoms, įskaitant ir atvykimo nuostatas, nes dėl to e, visa sistema būtų labai suskaldyta, fragmentiška, nes tokiu atveju valstybėms narėms tektų visą laisvę spręsti dėl atvykimo sąlygų ir manau, kad visiems būtų naudinga kurti nuosteklesnę, labiau suderintą sistemą. Taigi yra tam tikrų klausimų, tam tikrų sričių, e, kuriuose valstybės narės gali gali išlaikyti tam tikrą manevro laisvę, žinoma, kalbant visų pirma apie teisės, tačiau nenorėtume, kad tokia veikimo laisvė apriektų visus straipsnius, kad teisinė sistema nebūtų pernelik suskaldyta, norime, kad sistema būtų e, kuo patrauklesnė, kuo nuoseklesnė ir e, kuo teisingesnė visoms e, apriepiamoms kategorijoms. Čia sustosiu, jeigu bus dar klausimų, galėsiu juos atsakyti. Ačiū. Ačiū už labai e, detalų pristatymą Antigone. Manau, kad dabar jūs galite atsakyti, bet labai trumpai e, prašom, nes e, netrukus prasidės klausimai. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes jie paminėjo tuos dalykus, kurie mums kelia didžiausią susirūpinimą. Taip, mus spaudžia laikas. Uh, Ir turint galvoje, kad šis teisės aktas turės ilgalaikio poveikio e, žmonėms visose valstybėse narėse, tokiems klausimams nagrinėti tikrai reikia daugiau laiko ir labai norėčiau paprašyti, kai kitą kartą bus teikiamas toks svarbus pasiūlymas, palikti mums daugiau laiko, nes mes norime diskutuoti ir su komisija. Ir norėčiau taip pat paprašyti komisijos tuos paaiškinimus, kuriuos dabar pateikė mums, pateikti raštu, kaip galima greičiau, galbūt iki rytojaus, kad būtų visiškai aišku, kokios tiksliai yra nuostatos dabar galiojančiose direktyvose ir mūsų kompromisuose. Ir dar dvi pastabos. Taip, e, Išplėtus direktyvos taikymos rytį situacija e, tapo sudėtingesnė, mes norime numatyti apsaugą įvairioms kategorijoms, bet norime pusiausviros ir norime matyti, kaip tose srityse, kaip socialinis draudimas, taip pat amžiaus apribojimai, darbo valandų apribojimai, kaip reikėtų visą tai spręsti. Bet neužmirškime, kad valstybės narės taiko skirtingas sąlygas ir reikia neužmiršti subsidiarumo principo. Dar norėčiau pakalbėti ir apie nedarbą. Taip, mes siekiame gauti geriausių kandidatų ir gerinti sąlygas darbo rinkoje. Norime iš trečiųjų šalių prie, priimti tik geriausius kandidatus, tačiau reikia neužmiršti, kad nedarbo lygis įvairiose Europos šalise smarkiai skiriasi. Pavyzdžiui, iš Italijos, Ispa... atsiprašau, iš Ispanijos, Graikijos, Italijos dabar išvyksta žmonės. Kai kuriems europiečiams labai sunku susirasti darbą savo šalyje, taip pat kyla sunkumų dėl judumo, dėl galimybių persikelti, pavyzdžiui, į Vokietiją. Nuomonės smarkiai skiriasi ir tikrai reikia labai atidžiai pagalvoti, kaip rasti geriausią pusiausvirą. Taigi tiek norėjau pasakyti, tikrai būtume labai dėkingi, jeigu komisija atsakymą pateiktų raštu ir nurodytų, kokios nuostatos siejasi su kokiomis direktyvomis. O iki savaitės pabaigos pasistengsiu pateikti kompromisu. Dėkoju Antigoniai, linkiu Jums sėkmės dirbar, dirbant per atimiausias kelias dienas. Rugsėjo 25 yra jau kitą savaitę. Tada aptarsime kompromisus ir pakeitimus. 26 dieną balsuosime. Matau, kad mums liko tik šešios minutės. Kreipiuosi į Edith Bauer. Ar būtų įmanoma per tą laiką išnagrinėti Europos Romų integracijos klausimą? Žodis Edit. Thank you, Tomas. Uh, we have got 65 amendments. Uh... Ačiū. Esame gavę 65 pakeitimus. Dėkoju visiems, kurie atsiuntė savo nuomonės. Dauguma tų pakeitimų dabar yra sudėti į kompromisinius pakeitimus. Turime 10 kompromisų. Man atrodo, kad turėtų pavykti pasiekti platų susitarimą. Kai kurie pakeitimai arba netitinka taikymus ryties ir dėl to negaliu juos atžvelgti, pavyzdžiui, 11 pakeitimas dėl moterų migrančių, o ne romų moterų. Taip pat reikėtų dar pasitikslinti ir dėl 13 pakeitimo, kurį pateikė ponė Kliveti. Nes suprantu to pakeitimo, galbūt yra vertimo problemų. Aš norėsiu akcentuoti štai ką. Aš galbūt šiek tiek daugiau nei įprasta, čia kalbu apie romių moterų galimybės įsidarbinti. Ir norėčiau paprašyti kolegų atskirti galimybę prieiti prie darbo rinkos, diskriminacijos ir įsidarbinimo galimybių. Šie dalykai yra susiję tarpusavėje, bet tai nėra vienas ir tas pats. Ir kompromisuose stengiu, į kompromisus stengiuosi traukti visus tris aspektus, bet prašau palikti tą atskirimą tikrai didelė problema yra įsidarbinimo galimybės, turint galvoje tai, kad Romų tautybių moterų raštingumas yra tik 32 procentai. Tikrai nėra tiek daug darbo vietų mm, mažos kvalifi, žemos kvalifikacijos darbuotojams. Ir be kliūčių patenkant į darbo rinką, be diskriminacijos, daug problemų kyla ir dėl švietimo, ir dėl segregacijos. Aš tikrai pritariu tiems pakeitimams, kuriais nurodoma mokymosi švietimo ankstyvoje vaikystėje svarba. Manau, kad šį dalyką tikrai reikėtų plačiai apžvelgti. Mes dabar dirbame su kompromisiniais pakeitimais ir norėčiau paprašyti jūsų pateikti reakciją į juos iki šio vakaro. Turiu galvoje kompromisinius pakeitimus. Ačiū. Kinga Guns. Thank you very much. Kinga Guns. Ačiū, dėkoju Edit už nuomonę. Manau, kad į ją įtraukti visi svarbus aspektai susijęs su lyčių aspektu ir Romų integracija. Labai svarbu, kad kompromisiniuose pakeitimuose būtų vartojamos tokios formuluotės, kurios Turiu pasakyti, kad kompromisiniuose pakeitimuose vartojamos tokios formuluotės, kurios siejasi su tam tikrais individualiais aspektais, pavyzdžiui, turiu galvoje įsidarbinimo galimybės. Mums reikėtų sistemingesnio požiūrio, kuris parodytų, kad prastos įsidarbinimo galimybės yra glaudžiai susijusios ir su atmosfera mokyklose tai nėra įtrauklios mokyklos. Tėvai smarkiai nepasitikė mokyklomis ir taip yra dėl keleto priežasčių. Ir dėl to moksleiviai anksti meta mokyklą. Taip pat dėl dažnų ankstyvų neštumų lab, taip pat labai suprastėja moterų įsidarbinimo galimybės. Taigi mums kelia problemų ne pati koncepcija ir samprata, bet formuluotės. Ir šią popietę mes pateiksime savo pasiūlymų. Būsime pasirengę pritarti kompromisiniams pakeitimams, jeigu bus parinktos tokios formuluotės, kurios labiau atspindės bendresnį, sistemingesnį požiūrį, jeigu tai nebus labai individualistinės uh, formuluotės. Ačiū. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Niekas nenori pasisakyti? Edbor, prašom. Laukiu tolesnio bendradarbiavimo, per kurį galutinai susitarsime dėl kompromisinių pakeitimų. Matau, kad komitete pasikeitė atmosfera. Je rappelle simplement le calendrier. Priminsiu tik tai darbų grafiką. Kompromisinius e, pakeitimus 25 rugsėjo. Nagrinėsim kitą dieną, rytoj dieną balsuosim tam komitete. O spalio 14 dieną. Bus kitas balsavimas. Dabar 17 darbo tvarkės punktas. Atsiprašau, sako pirmininkė, 13 darbo tvarkės punktas, visas viešasis klausimas. Mūsų kolegos Santer Makintyr pranešimo nagrinėjimas vyks ir beje, aš nežinau, ar kas nors gali pasakyti man, kada į posėdį ateis pranešėja. Gal palaukim keletą, keletą minučių, nes uh, negalim pradėti klausimo, kol nėra pranešėjos, kuri buvo labai pasiryžus dalyvauti šiame posėdyje. Aš atsiprašau visų ir parlamento narių, ir stebėtojų, ir vertėjų, kad turime laukti, tačiau palūkėkim kelias minutės. Euh, chers collègues, euh, euh, nous allons. Mėly kolegos, tęsėme posėdį, kadangi ir pranešėja, ir ministras jau atėjo į posėdį. Tad 13 e, darbo tvarkės punktas, viešasis klausimas, e, McIntyre mūsų kolega atsakinga už pranešimą savo iniciatyvą, kaip ES gali prisidėti sudarant darbo vietų e, kūrimui įmonėse ir naujais teiktose įmonėse palankės sąlygas. Aš manau, kad tai yra labai svarbi tema mūsų komitetui. Ir čia kalba sukasi apie pirmąjį ponios McIntyre e, pranešimo nagrinėjimo etapą. Tad e, mes jos formuosime dar apie tai ir turime svečių Mark Hoban, e, Junktinės karalystės ministras atsakingas e, už darbą ir pensijas, Josef Nimek. Jisai dažnai dalyvauja mūsų posėčiuose, priminsiu, kad jisai yra uh, Europos e, profsąjungų konfederacijos e, generalinės sekretorijos pavaduotojas ir kita viešne, kuri reguliariai rankosi pas mus, ponė Lilian Volozinskis, kuri yra socialinių reikalų direktorė mažų ir vidutinių įmonių Europos asociacijoje. Tad negaiždama daugiau laiko ir norėčiau suteikti žodį kalbėtojams ta tvarka, kaip minėjau, jų pavardės ką tik. Kalbėjimo laikas kiekvienam apie 10 minučių. Norėčiau taip pat visių e, pirmą suteikti žodį pranešėjai, kad jinai taip pat pakomentuotų savo pranešimą bei apibrėžtų geriau kontekstą, kadangi mes čia nagrinėjom tą klausimą mūsų komitete, o ne, pavyzdžiui, ITRE e, komitete ar panašiai. Tad, ponė Makintai, žodis visų pirma jums. Labai ačiū, pirmininkė. Man labai malonu, kad mūsų komitetas nusprendė surenkti e, šį klausimą ir parengti pranešimą šią svarbę temą. Labai malonu taip pat dirbti su trim ekspertais šioje srityje ir labai dėkoju, kad jie šiandien atvyko nedarbas, ypač jaunimo nedarbas, yra labai e, didelė problema, kurią e, reikia spręsti užimtumo komitete. Mums visiems reikia pagalvoti apie tai, kaip ES gali padėti sukurti aplinką, kuri padėtų verslo įmonėms aukti, kurti naujas darbo vietas kaip e, žmogus, e, kuris vadovavo e, įvairioms mažoms įmonėms prieš tapdama Europos parlamento nare, galiu pasakyti, kad man tai sekėsi neblogai ir apskritai Europos Sąjungoje padaryta pažanga šioje srityje, kad pirmiausia dėmesys skiriamas mažiausioms įmonėms, bet to buvo pakeisti dešimt sudėtingiausių teisės aktų mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, siekiama sumažinti biurokratinę naštą, e, e, MVI padėti joms naudotis finansavimo lėšomis ir taip toliau tuo darbu turime remtis ir toliau. Kaip žinome, mikro įmonės MVI šiuo metu yra, sukuria 9 milijonus darbo vietų privačiajame sektoriuje Europos Sąjungoje. 85 procentai visų naujų darbo vietų per pastarąjį dešimtmetį buvo sukurtos e, mažose ir vidutinėse įmonėse. Susidūrime su dideliais sunkumais. Žmonių skaičius e, Europos Sąjungoje e, tų žmonių, kurie nori e, dirbti savarankiškai, sumažėjo nuo 40 iki 37 procentų. Daugelis e, bankrutavo ir daugiau nei 50 procentų sako, kad sunku gauti informacijos apie tai, kaip įsteigti verslą. Be to auga konkurencingumas tai yra konkurencija tarptautiniu mastu, atsiranda daugiau kvalifikuotų darbuotojų iš kitų regionų ir E, atsiranda problemų dėl ekonomikos augimo. Dauguma darbo vietų, kurios bus sukurtos ar kurios e, taps laisvomis iki 2020 metų, reikalaus daug įgūdžių, didelę kvalifikaciją. Ir iki 2015 metų e, manoma, kad trūks IRT srities darbuotojų Tas trūkumas e, sudarys maždaug nuo 384 tūkstančių iki 700 tūkstančių. Trūks e, matematikos specialistų ir kitų specialistų. Žinoma, e, yra įvairių politinių pažiūrų čia komitete. Kai kurie Kolegos anksčiau dirbo profesinėse sąjungose, e, kiti e, verslo įmonėse didelėse ar mažose, kai kurie e, dirbo anksčiau sektoriuose, kuriuose yra didelis nedarbas, kuriuos labai paveikia krizė, kiti iš sektorių, kur nedarbas mažėja. Mes visi aptarėme, kaip ES galėtų padėti sukurti aplinką, kurioje darbdaviai galėtų duoti darbą ir mes visi esame įsipareigoję padėti tiems, kas mm, ieško darbo. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip, tarkim, būtų galima geriau reglamentuoti mm, visą sistemą, atsižvelgiant į tai, kaip iš tikrųjų veikia verslo įmonės, kaip galima tobulinti sistemą, kokius e, praktinius administracinius pokyčius jūs matėte, e, kurie palengvintų, sukurtų palankesnę aplinką darbdaviams ir darbuotojams. Tikiuosi, kad įvyks labai įdomi diskusija, kurioje bus įsakyta nemažai įdomių pasiūlymų, kuriuos galėsime įtraukti į mūsų pranešimą. Dėkuoju, panė pranešėja. O dabar iš karto perdodu žodį ponui Mark Hoban ministrui atsakingam už užimtumą. Priminsiu, jog jūs tapote ministru 2012 metais ir jog esate baigęs London School of Economy. Visuomet yra sakoma London School of Economy, bet iš tikrųjų tikras pavadinimas yra London, uh, London School of Economy and Political Science. Žmonės kartais tai pamiršta. Prašom žodis jums. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte mane pakalbėti šiame klausime. Pirmą kartą kreipiuosi į Europos parlamento komitetą. Ir jūs, net ir būdamas Britų konservatorius, čia to džiaugiatės. Aš manau, kad mus sieja vienas dalykas, nesvarbu iš kurios šalies mes esame ar kuriai partijai atstovaujame. Tai yra poreikis kovoti su didžiausiu socialiniu iššūkiu, su kuriuo susiduria dabar Europa, tai yra nedarbu. Šiuo metu Liepos mėnesį ES nedarbas siekė 11 procentų. Kai kuriuose valstybėse narėse jis buvo daugiau nei 20 procentų. Junktinėje karalystėje praėjusią savaitę uh, E, paskelbti duomenys parodė, kad e, Junknės karalystės nedarbas nukrito žemiau nei 7,1 procento ES vidurkio. Taigi mes siekime kurti darbo vietas, tačiau ne ES ir ne valstybės narės kūrė darbo vietas, tai daro verslas per pastaruosius dešimt metų, jei pažvelgtume, kur buvo kuriamos darbo vietos, jos daugiausia buvo kuriamos MVI. Ir jose yra sukuriama 85 procentai visų darbo vietų Europos Sąjungoje. Taigi labai svarbu, kad darytume viską ir skatintume MVI steigtis, aukti, vystytis, kad būtų suteikta viltis ir galimybė tiems, kurie dabar neturi darbo. Aš manau, kad Svarbiausias ES ir valstybių narių vaidmuo yra sukurti tinkamas sąlygas, tinkamą aplinką, kurioje įmonės galėtų klestėti. Apie tai ir kalbėsiu savo šios dienos pasisakymę. Kalbėsiu apie tai, kaip būtų galima paremti e, skolinimą verslui, kaip skatinti verslumą ir kaip kurti tinkamą aplinką verslui. Ir visą tai iliustruosiu pateikdamas pavyzdžių to, ką darome Junktinėje karalystėje, spręsdami problemas. Šiek tiek pakalbėsiu apie Junktinės karalystės darbo rinką. Mm, mm, dabar dirba daugiau žmonių nei bet kada anksčiau. Ir kaip tik matome, kad sumažėjo ekonomiškai neaktyvių. Taigi Šiemet dirbančių asmenų vyresnių nei 16 metų skaičius padidėjo 275 tūkstančių. Ir per pastarosius tris mėnesius užimtų asmenų padaugėjo 114 tūkstančių. Ir taip pat dabar dirba daugiau moterų nei bet kada anksčiau. Nuo praėjusio ketvirčio dirbančių moterų skaičius padidėjo 309 tūkstančiais. Ir taip pat privačiame sektoriuje buvo sukurta daug darbo vietų ir tai rodo, kad galima kurti darbo vietas tuo pačiu metu kovojant su biudžeto deficitu. Taigi, da, mūsų darbo rinka yra gana atspari ir tvirta. Ir svarbiausias dalykas Junktinėje karalystėje yra lankstumas. Lankstumas darbo rinkoje padėjo pasiekti mums didesnį užimtumo lygį per šį nuosmukį nei per ankstesnius nuosmukius. Per šį nuosmukį bendras užimtumas mažėjo, tačiau daugėjo asmenų dirbančių ne visą darbo dieną. Ir tai prisidėjo prie atsigavimo. Ir tai suteikia galimybę darbdaviams išlaikyti darbuotojus arba priimti darbuotojus pagal laikinas darbo sutartis. Ir taip pat tai suteikia galimybę bedarbėms mm, gauti darbą prieš jiems gaunant darbą visų etatų arba nuolatinį darbą. Ir pastarosius mėnesius ir pas, per pastarosius metus matome, kad dabar jau didesnį užimtumą lemia užimtumas visa, visų etatų. Ir Tai rodo, kad lankstumas darbo rinkoje yra labai svarbus, kai prasideda nuosmukis. Tai padeda verslui, jeigu verslas nori samdyti žmonės, galima priimti darbuotojų nesiūlant jiems darbo visų etatų arba nesiūlant dar ilgalaikių darbo sutarčių. Ir kai prasideda atsigavimas, tada laikinos darbo sutartys gali būti paverstos nuolatinėmis darbo sutartimis. Ir taip pat žmonės gali pradėti dirbti visų etatų. Keletą žodžių apie skolinimą. Krizės metu bankai buvo nelinkę skolinti mažoms ir vidutinėms įmonėms, o jau praėjusiais metais mes e, pradėjome įvykdyti e, skolinimo programą. Bankai yra raginami skolinti e, E, įmonėms e, palankiomis sąlygomis. Mes taip pat skatiname ir verslumą. Ir viena svarbiausių sričių, kur žmonės patys gali daug ką pakeisti, tai yra e, nuo savo verslo steigimas. Mes e, įgyvendiname naujų programą skirtą naujoms įmonėms. E, įsteigtų įmonių savininkams siūloma finansinė parama. Ir mm, kas mėnesį dabar Junktinėje karalystėje įsteigiama 2000 naujų įmonių. Ir tai yra, jas teigia buvę bedarbiai. Pateiksiu pavyzdį. Praėjusią savaitę susipažinau su Heili, kuri gyvena vakarų Velsėje, ji neturėjo darbo ir pasinaudojusi programą New Enterprise Allowance, ji įsteigė darželį. Dabar ten dirba 17 moterų, buvusių bedarbių ir šis pavyzdys, manau, suteikia didel, daug vilčių ir kitoms, kitiems žmonėms, ten, kurie ten gyvena. Mes taip pat pradėjome gyvendinti ir e, paskolų programą skirtą naujoms įmonėms. Tai yra programa skirta e, jauniems verslininkams. Ir pasinaudojus tą programą, buvo įsteigta 7000 įmonių. Labai svarbi vyriausybės augimo plano dalis yra tinkamos e, teisinės aplinkos kūrimas ir kliūčių verslui naikinimas. Vienas iš dalykų, kurį padarėme atėję į valdžią 2010 metais, buvo taisyklė one in, one out. Tai reiškia, kad jeigu yra priimamas koks nors teisės aktas, kitur našta turi būti sumažinama. Ir mes siekiame, kad mūsų priimami teisės aktai duotų naudos, taip pat galvojame, kokius teisės aktus reikėtų panaikinti. Ir dėl to vyriausybė labai atidžiai e, apsvarsto prieš nustatydama, prieš užkraudama naują verslą, e, atsiprašau, naują naštą verslui. Ir mums pavyko taip sutaupyti vieną milijardą eurų. Manau, kad tai buvo didelė pagalba verslui, tai padėjo paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Mes taip pat siekėme mažinti reguliavimo naštą, dar labiau stiprindami e, savo pastangas e, ir laikysimės principo vienas primtas teisės aktas, du panaikinti arba viena primta taisyklė, dvi panaikintos. Mes taip pat gyventiname biurokratinio iššūkio programą, skatiname atitinkamas institucijas mažinti naštą verslui. Ir uh, Reformos, kurios įgyvendintos pagal šią programą, mums padėjo sutaupyti po ketvirtį milijono eurų per metus. Ir taip įmonės, atlaisvinami įmonių ištekliai, jos turi daugiau lauko, taip pat jos turi daugiau galimybių priimti naujų darbuotojų. Mes taip pat įsteigėme nepriklausomą reguliavimo politikos komitetą, kuris vertina naujų teisės aktų naudą ir sąnaudas. Ir mes atliekame nepriklausomą vertinimą, siekdami išsiaiškinti, ar priimamos nuostatos yra tinkamos ir ar jų tikrai reikia. Ir tik po to komiteto atliktos analizės e, teisės aktai yra siūlomi ministrų kabinetui. Ir manau, kad tai, kas daroma nacionaliniu lygiu, gali būti papildyta Europos lygiu. Ir aš sveikinu komisijos iniciatyvas ir džiaugiuosi, kad yra peržiūrimi teisės aktai e, sveikatos ir saugos rytyje. Junktinėje karalystėje mes taip pat įgyvendinome e, nemažai iniciatyvų, supaprastindami sveikatos ir saugos e, taisyklės, bet nemažindami apsaugos darbuotojams. Tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis. Ir tikrai yra daug galimybių supaprastinti taisyklės, kad būtų laikiau, e, paprasčiau laikytis reikalavimų. Ir turiu pasakyti, kad visą tai darydami mes išsaugojome savo pozicijos kaip vienos saugiausių šalių pozicijas. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad komisija pradėjo vadinamąjį refit darbą. E, toje iniciatyvoje yra numatomos konkrečios priemonės, kaip sumažinti reguliavimo naštą verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat mes turime galvoti apie principą, kad pirmiausia reikia galvoti apie mažiausius. Ir tai turi būti daroma ES ir valstybių narių lygių. Mes turime mm, galvoti apie reguliavimo alternatyvas. Mes turime suprasti, kad mažiems į mažoms įmonėms yra daug sunkiau laikytis įvairių taisyklių. Pavyzdžiui, tas mano minėtas pavyzdys - moteris, kuri įdarbino 17 e, darbuotojų. Tokioms įmonėms yra sunku laikytis sudėtingų teisės aktų reikalavimų. Taigi mes turime atlikti poveikio vertinimus, kad sužinotume, koks bus keičiamų teisės aktų poveikis. Taigi, turime siekti tvaresnių darbo vietų privačiame sektoriuje. Tai žinoma yra verslo atsakomybė, tačiau mums kaip teisės aktų leidėjams tenkanti atsakomybė yra siekti, kad mūsų priimami teisės aktai skatintų darbo vietų kūrimą, kad nebūtų nustatoma neproporcinga našta verslui. Reikia sukurti tinkamą pusiausvyrą. Jeigu to nepadarysime, žmonės nukentės ir tie, kurie net. Reikia galvoti apie tos, kurie neturi darbo, apie dešimtis tūkstančių jaunų žmonių, kurie nori dirbti, bet neturi galimybės. Mes turime galvoti apie jų perspektyvas ir ateitį. Ačiū. Dėkuoju, ponė ministrė. Dėkuoju ir už e, pateiktus pasiūlymus. Tai iš principo netgi būtų MPL komiteto e, darbas. Na, o dabar žodis e, ponui Josefui Niemets. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, kuomet žiūrime iš europinės perspektyvos, tai matome, jog e, yra labai įvairių e, susidariusių padėčių priklausomai nuo valstybių narių. Ir mes manome, kad, matome, kad e, apskritai visos Europos mastu užimtumas e, mažėja. Ir matome, jog iškyla problemų visur, dėl, visur Europoje dėl ekonomikos augimo. Ir taip yra, nepriklausomai nuo to, kad Europa turi strategiją dėl ekonomikos augimo ir užimtumo. Tai yra, turi 2020 tikslus, nepriklausomai nuo to padėtis negerėja. Turime turėti pakankamai gebėjimų tam, kad visa Europa galėtų pasiekti tą, tą, tą tikslą, kurio vis dar nepasiekė. Kol kas konstatuojam, kad yra praktiškai atvirkščiai, kad kol kas užimtumas tik tai mažėja. Tad e, turime žiūrėti į šį tikslą, galvodami apie tai, ko pasimokėme per pastaruosius metus. Mes konstatavome, kad krizė ir ypač tos krizės mažinimo metodika pastaraisiais metais ne visiškai sutapo su mūsų ilgalaikiais tikslais. Turime žiūrėti į susidariusią padėtį labai blaiviai. Turime, aišku, atsižvelgti ir į kai kuriuose šalyse sukauptą patirtį. Aš manau, kad jeigu blaivę vertinsime padėtį ir aš kalbu socialinių, vienu, vieno iš socialinių partnerių vardu, kartu su darbdaviais, kuomet mes analizavome 2007 metais prieš krizę dar Europos darbo rinkos padėtį, tai e, Tuomet bandėme aptarti esminius aspektus susijusius ir su užimtimu, ir su užimtumu, ir su ekonomikos augimu, bei aplinkosauga. Stengiamės atsižvelgti į visus svarbiausius aspektus ir bandėme lyginti įvairių valstybių padėtį. Aš dabar miniu šitos dalykus todėl, kad dabar uh, mes bandome peržiūrėti mūsų to meto analizę ir e, suprantame dar, jog e, krizė kurį laiką užtruks dar. Tačiau labai svarbu čia, kad e, teikdami rekomendacijas ir galvodami, kaip spręsti tas problemas, turime vis dėlto visų pirma galvoti, kaip esant konkurencijos tokioms sąlygoms tarptautiniu mastu, apie konkuravimą su Pietričių Azija, kaip turime gerinti padėtį, kaip turime investuoti į žmogų, kaip užtikrinti palankias sąlygas įmonėms, kurios e, galėtų išnaudoti darbo kūrimo potencialą. Ir čia mes kalbame ne tik tai apie aktyvę darbo rinkos politiką, bet ir apie makroekonominius aspektus. Ir mes e, pabrėžėme, jog Europos mastu būtina užtikrinti anticiklinį politikų įgyvendinimą. Taip pat būtina investuoti į bendro inter, intereso e, viešasias e, struktūras. Labai svarbu kad e, Europa skatintų darbo vietų, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir kad e, konkurencija būtų sąžininga. Turiu, žinoma, reaguoti į teisės aktų peržiūros aspektą. Aišku, turime dalyvauti tame procese, tačiau šiame procese labai svarbu nesumažinti dirb, dirbančių žmonių apsaugos ir nedaryti kliučių jų judumui. Mes turime užtikrinti, kad dirbantis kitoje valstybėje darbuotojai nebūtų diskriminuojami. Komet mes diskutuojame apie šitos dalykus, iš tikrųjų labai svarbu rasti tinkamus atsakymus į kylančius klausimus. Komet uh, kalbam apie įmonės valstybėse narėse, reikia, kad socialiniai partneriai dalyvautų nustatant taisyklės, žaidimo taisyklės ir kad būtų atsižvelgiama ir į įmonės, ir į dirbančių interesus. Tad tokį signalą visų pirma mes e, norime nusiųsti. Komet tikriname, kuomet žiūrime, kaip yra taikomos e, rekomendacijos tai konstatuojame, jog nėra pusiausviros toje politikoje, kuri dabar vykdoma Europos Sąjungoje šioje srityje. Ir gaila, kad taip yra, todėl kad piliečių pasitikėjimas Europos projektu ir ypač Europos ateitimi bei už, užimtumu ateityje. Piliečių pasitikėjimas čia yra galbūt pats svarbiausias aspektas. Todėl mes turime reaguoti kitaip, negu tai darėme iki šiol. Ir turime siūlyti socialinę sutartį, socialinį kontraktą. Turbūt jūs esate susipažinę su šituo dokumentu, su šita uh, E, brošiūrą. Aš dabar norėčiau panagrinėti keletą konkretesnių aspektų susijusių su darbo rinka ir jos analizė ir, ir e, su socialinė sutartimi. Visų pirma, labai paprastas, bet svarbus klausimas. Pone ministrė, jūs pabrėžėte realios ekonomikos finansavimo aspektą. Iš tikrųjų, daug susirūpinimo kyla dėl to ir tai labai svarbus aspektas įmonėms mano e, kolega, kur kalbės apie mažas ir vidutinės įmonės. Iš tikrųjų, dėl to yra daug susirūpinimo. Tačiau mes žinome, jog įmonėms sunku gauti paskolų, nors tos įmonės potencialiai galėtų kurti darbo vietas. Ir Žinome, kad e, galbūt išskyrus Vokietija padėtis dažnai yra sudėtinga valstybėse narėse ir mums reikia veikti Europos lygių, sprendžiant šitas problemas. Tos problemos neturi būti sprendžiamos pačių valstybių narių vien tik tai, todėl kad ne visos valstybės sugebės išspręsti vienos tas problemas. Ir būtent todėl socialinis kontraktas, socialinė sutartis čia yra labai svarbus dalykas. Atsakymas į kylančius klausimus turi būti pateiktas Europos lyg, lygmenių. Taip pat reikia galvoti šiame kontekste apie gerai veikiančią bankų sistemą bei apie egzistuojančių priemonių gerinimą. Turiu galvoje Europos investicijų banką, galbūt čia reikėtų užtikrinti didesnį veiksmingumą bei e, suteikti tam bankui daugiau galimybių, daugiau, daugiau lėšų. E, Tad pabrėžiu šiame kontekste būtent visų pirma ES vaidmenį, o ne valstybių narių vien tik tai atsakomybę. Toliau e, kvalifikacijų ir kompetencijų klausimas. Manau, kad tai yra esminis klausimas ir turbūt visi tam pritarsite. Mūsų darbo rinkos analizėje apie tai kalbame. Jūs taip pat, ponė ministrė, pabrėžėte tą aspektą. Tačiau vis dėlto konstatuojame, jog e, dar daug yra neužimtų darbo vietų, kurios neužimamos. Tačiau reikėtų nepamiršti, jog e, siūlomi atlyginimai galbūt kartais netitinka lūkesčių ir poreikių, turint omenyje E, kompetenciją ir, ir, ir, ir teikiamų paslaugų lygį. Aš e, paskui dar konkrečiau pakomentuosiu tuos aspektus. Mes taip pat e, matome, jog, pavyzdžiui, jungtinė karalystė priima daug darbuotojų iš kitų valstybių, ypač iš vidurio Europos, be kita ko ir iš Lenkijos. Ir aš Aš žinau, jog yra daug kontaktų dar, darbo rinkoje tarp mano e, kilmės valstybės ir Junktinės karalystės. Tačiau labai dažnai labai kvalifikuoti žmonės iš Rytų Europos gauna netitinkančius jų kvalifikacijos e, darbus. Ir tuo būdu matome, jog yra švaistomi ištekliai, švaistoma kompetencija. Tad aišku, turime nagrinėti tą laisvo judumo aspektą, bet atsižvelgti ir į kompetencijų panaudojimo e, aspektą. Kita vertus, mes taip pat labai pabrėžėme, aš matau, kad mano laikas baigėsi, e, pabrėžėme investicijų į gebėjimus, į, į kompetenciją svarbą tai yra ir privačios, ir valstybinės investicijos. Komet sakome, jog reikia tinkamai spręsti kylančias problemas, tad visų pirma turime spręsti tas problemas ir atremti tuos iššūkius Europos lygmenių. Ir būtent todėl mes norime papildyti tą pasiūlymą dėl socialinės sutarties Europai ir pasiūlyti konkretesnį investicijų planą Europai. Nes tas planas galėtų būti labai naudingas ir įmonėms, ir darbuotojams. Tad e, mes pateiksime konkretesnių pasiūlymų, kaip būtų galima rasti Europos lygmenių finansavimo šaltinių ir šioje srityje turime remtis supratimu, jog turime padėti visų pirma ne toms valstybėms, kurioms jau pavyko sėkmingai spręsti tos klausimus, bet ypač toms, kurios susiduria su sunkumais. Dėkoju. Na, o dabar žodis paskutiniai mūsų e, viešniai, poniai Lilijan Valizinskis. Dešimt minučių. Ačiū už kvietimą. Taip, e, kaip sakė ministras, vienas iš didžiausių sunkumų Europai šiandien yra augimo trūkumas, e, darbo vietų kūrimo trūkumas ir to pasiekmes nedarbui. Žinoma, valstybės narėse situacija kiek skiriasi. Mums atrodo, kad e, šių viešųjų klausimų pavadinime kaip tik ir yra suformuluota pagrindinė mūsų užduotis - padėti sukurti palankės sąlygas įmonėms, pradėti, padėti steigti naujas įmonės. Ir visų pirma, reikia daugiausia dėmesio skirti būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriant politiką, siekiant kurti daugiau darbo vietų. Aš norėčiau pateikti Jums šiek tiek duomenų apie MVI be e, jau minėtų dalykų. Iš 23 milijonų įmonių ES 99,8 procento e, yra mažos ir vidutinės įmonės, e, kuriuose dirba mažiau nei 150 darbuotojų. Iš jų 92 e, procentai įmonių, e, procentų įmonių dirba mažiau nei 10 e, žmonių. Tai reiškia, kad didžioji dauguma yra mikro įmonės. Tačiau šios įmonės per pastarąjį dešimtmetį sukūrė 85 procentus naujų darbo vietų ir 50 procentų įmonių ES yra vieno asmens įmonės. Tai yra savarankiškai dirbantis asmenys. Tokia yra mūsų tikrovė ir nepaisant krizės vis tiek mūsų ekonomikai MVI yra dinamiškiausia jėga. Be to, kad reikia sukurti tinkamą aplinką, tinkamas sąlygas, Visų pirma, e, reikia imtis e, šių veiksmų. Pirmiausia, Visų pirma, reikia skatinti augimą, ekonomikos augimą, e, kad būtų e, daromos produktyvios investicijos ir įgyvendinamos rinkų reformos. Visų pirma, e, tam reikia tinkamos, pagrystos fiskalinės politikos, reikia užtikrinti, kad valstybių narių ir privačiųjų namų ūkių įsiskolinimų pusiausvėra būtų atstatyta. Be to, e, kaip sakė ir Žozef, reikėtų užtikrinti, kad e, galimybės e, tai padaryti būtų pakankamai patrauklios. Uh, E, kitas aspektas yra galimybė naudotis finansavimu. Tai yra labai svarbu e, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir dabar jos turi daugiau tokių galimybių e, dalyvaudamos ES programuose ir naudodamosi struktūrinių fondų ir kitų priemonių lėšomis. Be to siekiama stiprinti MVI inovacijų pajėgumus ne tik aukštųjų technologijų e, srityje, bet e, skatinant ir mažo ir vidutinio lygio inovacijas. Be abejo, e, taip pat reikia užtikrinti daugiau galimybių įžengti, įeiti į rinkas. Mažoms įmonėms reikėtų daug pagalbos šioje srityje. Ketvirtasis elementas e, siekiant kurti palankęs verslui sąlygas yra e, susijęs su e, paslaugų rėmimu ir veiksminga tarpininkų organizavimą. Tai yra svarbu mažoms įmonėms, tradicinėms įmonėms ir taip pat e, naujai įsteigtoms įmonėms. Visoms joms reikia paramos, e, kad jos e, nebūtų vienos. Darbo vietų neįmanoma kurti, kai nėra užtikrinamas pakankamas verslumas Ir čia e, reikėtų be abejo įtraukti socialinius partnerius, ypač kalbant apie jaunimo užimtumą. Ir šiame kontekste verslumas yra vienas iš svarbiau, viena iš svarbiausių priemonių. Nuolat kalbame, kad verslumo dvasę reikėtų ugdyti nuo pat mažens, nuo pradinės mokyklos. Taip pat parama MVI yra numatoma pagal smulkiojo verslo aktą, kuriuo siekiama sumažinti nereikalingą naštą, biurokratinę naštą. ES lygmenių reikėtų toliau įgyvendinti ir visiškai laikyti smulkiojo e, verslo akto ir Vakar ar šiandien Vienoje kalbama apie šio akto peržiūrą, bet to reikia užtikrinti, kad būtų nuosekliai e, taikomas principas, pagal kurį daugiausia dėmesio skiriama visų pirma mažiausioms įmonėms. E, kol kas e, visa tai dar nėra visiškai gyvendinama Europos nacionaliniu ar vietos lygmeniu. Šis principas, kad pirmiausia reikia galvoti apie mažiausius, reiškia, kad kuriant, e, rengiant teisės aktus, visų pirma reikėtų pagalvoti apie mažiausias įmonės, kurių yra dauguma. Ir bet koks e, teisės aktas e, turi būti lydimas labai rimto poveikio vertinimo, įvertinant MVI tenkančias sąnaudas ir naudą. Šis principas turi būti taikomas nuosekliai ir reikia siekti didesnių ambicijų viso e, reguliavimo ir e, teisės aktų įgyvendinimo procese. E, toliau galėčiau perėti prie darbo vietų kūrimo ir darbo rinkos klausimų mažos įmonės galės kurti darbo vietas ir samdyti daugiau žmonių tik tuo atveju, jeigu jos yra pakankamai konkurencingos, jeigu rinka tai leidžia, jeigu e, jos gali pasikliauti kvalifikuotą darbo jėgą, jeigu darbo rinkos yra pakankamai lankščios apie tai kalbėjo ir ministras, o tam e, reikia įvairių sutartinių nuostatų, kad būtų galima prisitaikyti prie paklausos pokyčių. E, be to e, reikia, kad darbo sąnaudos, įskaitant atlyginimus, atitiktų produktivumą, našumą ir kad dėl mokesčių ir išmokų sistemų principų nebūtų atgrasoma nebūtų atgrasomos naujos įmonės nuo naujų darbuotojų samdymo. Taigi, ką galima būtų uh, padaryti ES lygmenių, kad mikro įmonės kurtų darbo vietas. Čia norėčiau paminėti kelis aspektus. Visų pirma, reikėtų remti darbo rinkos reformas, kad būtų užtikrinamas geresnis darbo rinkų veikimas ir konkurencingumas, koordinuojant užimtumo ir socialinę politiką. Palankiai vertiname Europos semestro procesą, bendradarbiaujame su uh, kitomis institucijomis, kitomis programomis užtikrinamas geros valdysenos principas ir stiprinamas socialinių partnerių vaidmuo makroekonominių lygmenių. Kitas aspektas yra tinkamos finansinės paramos suteikimas. Tai turėtų būti ES užduotis. Visų pirma, siekiant investuoti į žmonės, žmogiškuosius išteklius, modernizuoti mokymo ir rengimo sistemas, kad būtų galima geriau atsižvelgti į darbo rinkos poreikius, e, skatinti darbų e, grindžiamą mokymasi, stažuotas e, ir tolesnį perėjimą į darbo rinką. Taip pat reikia prisitaikyti prie pokyčių, investuoti į testinį mokymą, žmogiškuosius išteklius į suaugusiųjų švietimą, įskaitant ir rengimą darbo vietoje. Taip pat dar kartą pasakysiu, kad turi būti remiamas verslumas. Europos e, e, sąjungos lygmenių jau yra tokia programa, socialinių pokyčių ir inovacijų programa, kuri e, yra pagal kurią įgyvendinama mikrofinansavimo priemonė e, skirta visiems asmenims, kurie e, vadovauja mažoms e, įmonėms arba nori jas įsteigti. Ir tą aspektą taip pat reikia pabrėžti. Kita svarbi tema yra susijusi su darbuotojų judumu. Kai kalbame apie kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą ir nepakankamus įgūdžius, ES gali padėti užtikrinti, kad darbo paklausa ir pasiūla jų pusiausvėra būtų geresnė ir kad būtų išspręstas darbo jėgos trūkumo, trūkumas ES per EURES programą. Be to valstybės narės gali skaidriau elgtis, skelbdamos apie laisvas darbo vietas ir panaudodamos Eures programą. Na ir paskutinis, bet ne paskutinis pagal svarbą yra principas, kad pirmiausia reikia galvoti apie mažiausias įmonės. Tai žinoma yra siejama su ES užimtumo ir darbo teise yra e, siekiama 25 procentais sumažinti administracinę naštą, kad e, ir tam e, reikia tobulinti teisės aktus, juos supaprastinti e, ir tai daryti konkrečiau, kad būtų konkrečios naudos mažoms įmonėms. Be to, ES teisinė reikia nustatyti 10 e, daugiausia naštos e, sukūrenčių teisės aktų ir tai yra kelios direktyvos, pavyzdžiui, Tai e, yra e, direktyvos, e, kurios kelia naštą susijusią su rizikos vertinimu, tai yra saugos teisės aktų nuostatos. Taip pat visų pirma reikia sutelkti dėmesį su paprastinimą, prevenciją į tai, kad būtų rengiami uh, kad būtų tobulinami galiojantis teisės aktai, užuot kuriant naujus teisės aktus ir kad būtų konkrečiai atsižvelgiama į mažų įmonių poreikius. Aš nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta, turiu vos kelias sekundės. Tiesiog noriu taip pat paminėti, kad reikėtų spręsti būdėjimo darbo laiko klausimą ir supaprastinti šias nuostatas bei užtikrinti jų lankstumą. Trilogo procese svarstome Europos parlamento pasiūlymą dėl 12 straipsnių dėl individualios atsakomybės es lygmenių dėl subrangovų. Šis procesas viršijate jau savo kalbėjimo laiką. Dar e, truputį norėčiau pridurti, kad e, šis procesas e, vystosi visiškai priešinga linkme, ne ta linkme, kurios reikėtų, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos. Ačiū. Euh, Dėkuoju, e, atsiprašau, kad sutrikdžiau jūs, tačiau mūsų laikrodis pradėjo skaičiuoti E, tas minutės truputį vėluodamas, mes e, vėliau jį paleidom. Man atrodo, jog pranešėja norės kalbėti po kitų pasisakančių kolegų, o dabar iš karto perdadu žodį poniai Andrėjas Pareja, kuri yra ITRE komitete pranešėja. Šis komitetas dirba kartu su mūsų komitetu, nagrinėdamas e, e, šį e, pranešimą. Na, o paskui žodis ponė Jezlovieckai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu pranešėja bendro sprendimo procedūros kontekste su MPL komitetu. E, Dėkuoju visiems pranešėjams. Kaip galima padėti įmonėms? Europos parlamentas ieško taip pat galimų sprendimų būdų, kaip padėti įmonėms. Tačiau čia kyla du klausimai. politinės integracijos aspektas ir valstybių narių kompetencija. Tad mes e, turime suprasti, jog be valstybių narių pagalbos mes negalėsime daryti pažangos ir rasti sprendimų. Antras labai svarbus aspektas čia yra finansavimas, biudžetas 2,7 e, milijonai eurų. Žinome, kad e, taryba sumažino finansavimą. Dabar žinome, jog nedarbas yra labai aukštas. Žinome, jog Ispanijoje tai yra 27 procentų. Mažos ir vidutinės įmonės ir kitos įmonės susiduria su konkurencingumo ir tvarumo iššūkiais, taip pat su sąnaudų iššūkiu. Ir būtent darbuotojams tenka didžiausia našta. Kodėl Europos pietuose nedarbas yra didesnis negu šiaurėje? Taip yra Todėl, kad e, paskolos kainuoja brangiau pietų Europoje, be kita ko Ispanijoje, negu šiaurės valstybėse. Ir tai yra tam tikras politinis aspektas, kurio mes negalime čia pamiršti. Socialinė e, sutartis, mes apie tai ką tik tai e, kalbėjome. Negali būti užtikrinamas tinkamas konkurencingumas, vien tik tai perkeliat sąnaudas ant darbuotojų e, pečių. Turime galvoti ir apie investicijas, ir be kita ko, žmogiškai kapitalą. Tikrai negalime per mažai vertinti šį aspektą. Ir tada turime ieškoti sprendimų. Dėkoju. Pone Jazlovietska paskui e, Sergio Gutierrez prie to. Pone Slovecka dabar. E, absolutnie zgadzam się z Państwem, że wspieranie przedsiębiorczości. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, kad verslumo skatinimas yra labai svarbus veiksnys siekiant padėti Europai išbristi iš krizės. Reikia skatinti darbo vietų kūrimą ir Manau, kad čia mums praverstų novatoriški mechanizmai. Manau, kad Europos Sąjunga ten, kur yra kompetentinga m, mm, priimti teisės aktus ir turėtų tai padaryti, o ten, kur Europos Sąjunga neturi kompetencijos, turėtų skatinti valstybės narės, e, kad jos imtųsi priemonių verslumui skatinti norint įsteigti verslą mano šalyje Lenkijoje, reikia atlikti šešias procedūras, tai užtrunka 33 e, dienas, tam prireikia nemažai lėšų, taip pat reikia investuoti 14 procentų savo lėšų, taigi kaip tarkime, ką tik mokyklą baigęs asmo gali įvykdyti visas tas sąlygas. Daug buvo kalbėta apie tai, kad reikia skatinti ir jaunimo verslumą, bet neturime užmiršti ir e, brandžių, brandaus amžiaus žmonių poreikių, turiu galvoje asmenys vyresnius nei 60 metų. Būtent daugiau tokio amžiaus e, žmonių steigia savo verslą. Mes išklausėme įvairių institucijų atstovų ir noriu paklausti, ar jūs turite galimybę stebėti padėtį atskirose šalise, ar jūs tą informaciją paskleidžiate, ar jūs ją aptarėte su valstybių vyriausybėmis, nes juk yra kliučių, apie, kurią, apie kurias buvo kalbėta, taigi kas daroma toms kliūtims įveikti. Bet to noriu paklausti, ar yra teikiami kokie nors pasiūlymai dėl investicijų žmogiškuosius išteklius, nes bus skiriama lėšų šiam tikslui. Ar jūs ketinate stebėti, kokie mokymai organizuojami ir jūs ketinate stebėti pastangas e, keltės darbuotojų kvalifikaciją. Deja, praeitįje darbas vyko netinkamai, dažnai mes nukreipdavome žmonės ten, kur to, tokia kryptimi, kuri visiškai nepasiteisindavo. Norėčiau ponios Valusinski paklausti apie kliūtis, apie didžiausią naštą tenkančią e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pavyzdžiui, jūs konkrečiai paminėjote e, darbuotojų direktyvą ir jos 12 straipsnį ar institucijos ir organizacijos atstovaujančios verslui ne, turbūt nelabai tinkamai mums paaiškina, kokios naštos atsiranda dėl to minėto straipsnio ir kitų. Žodis e, Sergio Gutierės, o paskui Filipinio. Norėčiau, kad uh, kalbėjimo laiką sumažintumėte sumažintų tai iki trijų minučių, nes antraip neužteks laiko. Sergio Gutierės Prieto. Ačiū pirmininkė. Dėkoju prelegentams už jų pranešimus. Norėčiau pateikti vieną konkrečią pastabą. Mes Europos Sąjungoje norime pasinaudoti užimtumu kaip būdu išbristi iš krizės. Bet iš tikrųjų turėtume išsiaiškinti, kaip skiriasi užimtumo situacija įvairiose šalise ir taip pat kokia padėtis yra mažose įmonėse. Kai kuriuose ES šalise egzistuoja reiškinys vadinamas fiktyviu savarankišku darbu. Čia turiu galvoje asmenis, kurie iš tikrųjų dirba įmonėms, bet apsimeta savarankiškais darbuotojais. Tai yra problema ir trumpuoju laikotarpiu, tai bus problema ir ilguoju laikotarpiu, nes tiems žmonėms kyla pavojus atsidurti skurde, jie uždirba nedaug ir jiems patiems tenka mokėti mm, socialinio draudimo įmokas, kadangi jie yra priskiriami savarankiškai dirbančių asmenų kategorijai. Jiems gali kilti problemų ir dėl pensijų. Egzistuoja gana plati E, mažų ir vidutinių įmonių apibrieštis, turime galvoje įmonės iki 200 darbuotojų, tačiau su didžiausiais sunkumais susiduria mikro įmonės ir būtent jos pasitelkia tuos fiktyvius savarankiškus darbuotojus. Daugiausia problemų kelia biurokratinė našta, reikia atlikti daug formalumų steigiant įmonę, tvarkant apskaitą, plečiant įmonę ir todėl ir kyla problemų dėl darbuotojų socialinių teisių. Įmonės, ypač mažos įmonės, priima į darbą darbuotojus ir užtikrina jų teisės. Ir Ispanijoje ir Italijoje. Dabar maždaug 60 procentų mažose ir vidutinėse įmonėse dirbusių darbuotojų yra atleisti. Kalbant apie mažas įmonės, svarbus du dalykai. Vienas tai yra mokesčių našta. Ir politiką, kuria yra skatinamas savarankiškas darbas. Šiuo metu mokesčių lengvatos teikiamos didelėms bendrovėms, o mažos įmonės negali pasinaudoti tų lengvatų teikiamą naudą. Atsitinka taip, kad didelės bendrovės sumoka 10 procentų mažiau mokesčių nei mažos. reikėtų skatinti, suteikti galimybę mažoms įmonėms pasinaudoti visomis lengvatomis, kokiu tik yra. Ponas Penny, ačiū. Visų pirma, sureaguosiu į tai, ką sakė Mark Hauban. Ačiū, kad jūs paminėjote tas iniciatyvas, kuriuo ėmėsi e, dabar valdžioje esanti vyriausybė, siekdama gerinti verslo aplinką ir siekdama sumažinti nedarbą. Aš manau, kad yra ir kitų sričių, kuriuose yra dirbama ir apie jas dabar norėčiau pakalbėti. Čia turiu galvoje pameistrystės programas. Jos, žinau, kad Vokietija dirba šioje srityje ir sužinojau iš Vokietijos, kad pameistrystės programos bus įgyvendinamos siekiant mažinti nedarbo lygį. Taip pat Reikėtų galvoti apie ilgalaikius bedarbius, galvoti, kaip juos vėl įtraukti į darbo rinką. Reikia galvoti apie darbuotojų darb, žmonių įdarbinimo galimybės. Kitas dalykas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra kontroversiškesnis, nes jisėjas ir su neigiamas, ir su teigiamais aspektais. Jungtinės karalystės darbo rinkoje dirbantys žmonės e, šiek tiek nukentėjo, nes mažėjo jų darbo užmokestis per pastarosius penkerius metus. Ir nedarbas vis tiek egzistuoja. Kita vertus, tos įmonės, kurios išlaikė darbuotojus, dabar gali geriau pasinaudoti ekonomikos atsigavimu. Ir manau, kad atsigaunant ekonomikai darbo užmokestis vėl pradės didėti ir visi pajus to naudą. Tokia yra mano nuomonė ir norėčiau išgirsti jūsų komentarus šią temą. Toliau ponas Nemets. Pritariu tam, ką jūs sakėte, kalbėdamas apie protų nutekėjimą iš skurdesnių Europos šalių ir turtingesnės. Tačiau čia yra Tai, tai yra logiška, nes neįmanoma turėti didesnio darbo užmokesčio tose valstybėse narėse, kur BVP tenkantis vienam gyventojui yra mažesnis. Taigi čia kalbame apie žmonės, kurie persikelia savo norų. Aš pažįstu nemažai dar žmonių Junktinėje karalystėje, kurie turėjo, kurie yra įgyję puikų išsilavinimą ir dabar dirba tokį darbą, kuris netitinka jų kvalifikacijos. Pavyzdžiui, vienas e, mano pažįstamas ūkininkas anksčiau turėjęs puikių vadybininkų, dabar įdarbina žmonės iš Bulgarijos ir Lietuvos. Toliau norėčiau paprašyti, kad ponė Volosinskis daugiau pakalbėtų apie tai, kaip komandiruotų darbuotojų direktyva veikia darbo rinką. Ačiū dabar, ponas Serkas. Ponas Kamal, paskui ponas Serkas. Ačiū. Noriu padėkoti kalbėtojams. Aš manau, kad ir kairieji, ir žalieji labai puikiai sugeba kalbėti apie tai, kokie sprendimai turi būti priimami iš viršaus, ką turi daryti ES ir taip toliau. Tačiau mažai kalbame apie iniciatyvą einančią iš apačios ir darbo vietų kūrimą. Iš tikrųjų, nereikia turėti labai daug pinigų, norint pradėti verslą ir Junktinės karalystės ministras pateikė pavyzdį. Noriu pateikti ir kitą pavyzdį, Madi Šarma, kuri e, dirba ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Ji buvo būtinio smurto auka, vieniša mama ir ji pradėjo savo verslą turėdama 10 svarų, o dabar turi įmonę, kurioje, į kurią įeina du fabrikai, dirba keliolika tūkstančių žmonių ir visa tai rodo, kad verslo pradžiai nereikia labai daug pinigų galiu pateikti dar vieną pavyzdį. Du vaikinukai mano apygardoje už keletą svarų įsigijo siuvimo mašiną, medžiagų ir pradėjo siūti. Taigi, gerai, kad kalbame apie sprendimus einančius iš viršaus, tačiau kaip reikėtų paskatinti ir žmonių iniciatyvą. Yra tam tikrų bendruomenių mano apygardoje Londone, kurios tapo verslo uh, veiklos centrais. E, kartais ta veikla ne visai legali, tačiau tai rodo, kad verslumo dvasia egzistuoja ir labai svarbu politikams ir ES lygių galvoti, kaip padėti e, tiems žmonėms. Noriu paminėti vieną interneto svetainę, jos pavadinimas Kyva. Ji padeda įvairiems, e, įvairių šalių gyventojams pradėti verslą, tarkime, Burundija ar kitur. Aš pats prisimenu, su kokiamis problemomis, su kokia biurokratija susidūriau mm, steigdamas įmonę, kai buvo sunku gauti mikrokreditą. Tačiau galiausiai tikrai įmanoma atlikti tam tikrą analizę, pasiūlyti savo projektą internetu ir tada žmonės jį paremė 10 svarų ar 25 svarais. Tai padaryti nėra labai sudėtinga. Taigi labai svarbu kartais mums pasitraukti iš kelio ir sukurti tinkamą aplinką e, eilinių žmonių iniciatyvai. Būtent todėl šis komitetas tiek daug e, dirbo, kad e, būtų užtikrinta galimybė naudotis mikrofinansavimo priemonėmis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, ponės ir ponai, parlamento nariai, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Tačiau galų gale mes visuomet pradedame kalbėti apie dereglamentavimą. Norėčiau pasakyti, jog tai nebūtų tikslinga darbo rinkos reglamentavimu siekiama apsaugoti darbuotojus, o reglamentavimas kaip tik tai mažina jų e, apsaugą ir tuo būdu yra neleidžiama jautrioms grupėms dirbti tam tikrose sektoriuose, elektros ar panašiai. Tuo tarpu delegramentavimas e, kaip tik tai būtų žingsnis atgal, nes reglamentuojant šitos dalykus buvo žengtas istorinis žingsnis į priekį. Todėl aš nesutikčiau su dereglamentavimu. Mes kalbame apie orumą nepažeidžiantį darbą. Tuo tarpu vergiškos darbo sąlygos tikrai nesutampa su to, ko mes siekiame. Kai kalbame apie darbo laiko direktyvą, tai e, Visų pirma, e, turime nepamiršti milijonų Junktinės karalystės e, darbuotojų, kurie, pavyzdžiui, negali tinkamai suderinti e, savo profes, profesinės veiklos su šeimos gyvenimu. Ir jie gali būti pakviesti dirbti darbdavio bet kuriuo metu ir iš esmės kartais tai būna iš tikrųjų vos nevergiškos darbo sąlygos. Aš e, turiu čia tam tikros e, statistikos duomenų ir tie skaičiai, kur aš juos turiu, rodo, jog e, iš esmės sąlygos yra tris kartus blogesnės negu kad teigia ponas Cameron. Pone ministrė, aš pabrėžiu orumą nepatirėčio darbo aspektą. Mūsų turimi duomenys rodo, jog jungtinė karalystė ir toliau blogina darbuotojų sąlygas ir mažina jų, jų teisų apsaugą. 8 procentais sumažėjo e, ta apsauga. Norėčiau paklausti, kokiais skaičiais jūs e, e remitės, nes e, Tarptautinė darbo organizacija padaugina iš dviejų tos skaičius, kuriuos jūs e, pateikėte. Mm, tad norėčiau paklausti, kuriais jūs remiatės skaičiais. Pirmininkė. Žodis ponui pon man. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie prioritetą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dažnai Įmonėms reikia tik tai nedidelio paskatinimo ir viskas gali tinkamai vykti. Europos lygmenį yra numatytos pagalbos, įvairios pagalbos mažoms ir rytinėms įmonėms. Daugiausiai darbo vietų sukūrėme būtent mažose rytinėse įmonėse ir būtent šito lygmenį turime veikti. Tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės gali kurti darbo vietas tik tai, jeigu tai joms apsimoka, jeigu jos gali tai daryti. Kur yra tos įmonės, kurios buvo sukurtos e, panaudojant ES pagalbą įvairias e, programas. Kur tos įmonės, kurios priima į darbą seniorus, pagyvenusius darbuotojus. Dažniausiai darbo gauna mažiau patirties turintys, bet jaunesni darbuotojai. Turime suteikti galimybę įmonėms realiai kurti darbo vietas. Mes nenorime visko apversti aukštinkojom, bet paprasčiausiai suteikti įmonėms galimybę pasiekti numatytus tikslus ir investuoti į kokybę. Nes ir kokybiškas e, mokymas egzistuoja, profesinis mokymas kitose valstybėse, e, egzistuoja tam tikrose valstybėse, kitose valstybėse yra problemų šiose srityse. Mums labai svarbu užtikrinti e, kokybišką specialistų rengimą. Tai yra būtina, kad žmonės galėtų užimti tokias darbo vietas ir įsigyti tokias profesijas, apie kurias galbūt net anksčiau ir negalvojo, nes mane, kad tai yra nepasiekiamas dalykas. Nereikia visuomet suversti kalties valstybei dėl iškilusių problemų turime labai atvirai kalbėti su piliečiais, su žmonėmis. Ir turime labai griežtai kovoti su nedeklaruotu, nelegaliu darbu. Institucijos turi suvaidinti čia savo vaidmenį. Turiu du klausimus. Pirmas klausimas. Ko jūs tikitės iš refit proceso, kurį pradėjo e, komisija. Aš manau, kad čia iškyla pakankamai didelė rizika, jog ES socialiniai sektoriai reglamentuojantis teisės aktai gali būti susilpninti. Tas pas pasakytina ir aplinkosaugos sektorių. Kai kas, e, kai kas daug, daug kolegų galbūt mano, kad e, tinkamai apsaugoti darbuotojai nėra mažiau konkurencingi ir, ir, ir nebus dėl to mažiau sąnaudų. Jūs taip pat kalbėjote apie Junktinę karalystę, tačiau jūs nepalėtėte tokio aspekto, apie kurį labai daug kalbama jūsų valstybėje, valstybės žiniasklaidoje. Turiu galvoje diskusiją apie nulio valandų darbo sutartis. Galbūt jūs galėtumėte uh, plačiau pakomentuoti būtent šį aspektą. Deja, mums lieka tik tai 15 minučių, turite atsakyti į visus pateiktus e, klausimus. Aš tikiuosi, kad vertėjai leis mums padirbėti keletų minučių ilgiau, o pranešėjai turės dabar per tą laiką atsakyti visus klausimus. Prašom. Labai ačiū. Tikrai išsakyta labai įdomių pastabų, kalbėjome apie konkurenciją, bet mes kalbame apie konkurenciją ne tik tarp ES narių, kalbame apie konkurenciją tarp ES ir ne ES valstybių. Jeigu mes nekonkuruosime su kitais pasaulio regionais, neteksime darbo jėgos. Taigi turime pripažinti, kad ES konkuruoja ne tik tarp savo valstybių narių, bet ir su kitais pasaulio regionais. Tokia yra ekonominė tikrovė. Žinoma, yra sunkumų e, kalbėti apie sveikatą ir saugą. Taip, e, dar XIX amžiuje e, konservatorių vyriausybė priėmė nuostatas dėl sveikatos ir saugos. Mes norime, kad jaunimas Nu, prisijungtų prie darbo jėgos, įgytų patirties ir um, anksčiau buvo taip, kad um, dėl sveikatos ir saugos klausimų įmonės vengė um, samdyti jaunus žmonės, nes e, dėl jų buvo e, parengtos labai įsamios sveikatos ir saugos taisyklės, 80 puslapių, tai buvo toks atgrasomas veiksnys ir dėl to reikia tai supaprastinti, tačiau nemažinti sveikatos ir saugos e, nuostatų griežtumo. E, kalbant apie e, pameistrystės programas, Junktinė karalystė šiuo metu jos apriepia daugelį sektorių e, gavybą, žiniasklaidą, reklama, kiti sektoriai ir labai svarbu toliau investuoti į jaunimą, nes tokios investicijos didina mūsų naštumą, suteikia jaunimui daugiau galimybių įgyti patirties ir taip toliau. Vienas iš dalykų, Viena iš problemų yra ilgalaikis nedarbas ir Junktinėje karalystėje, Ispanijoje, kitose valstybėse susidūrėma labai e, daug su šia problema. E, ir e, žinoma, reikia padėti žmonėms, kurie ilgą laiką yra be darbo, juos remti, kad jie galėtų grįžti į darbo rinką. Uh, E, dabar e, kitas klausimas dėl fiktyvių savarankiškai dirbančių asmenų. E, tai irgi kelia sunkumų valstybėms narėms ir tai yra susiję ir su nuolatiniais darbuotojais. Kuo, dėl to vis daugiau žmonių dirba laikiną darbą ir kila klausimas, ar toks fiktyvus savarankiškas darbas gali būti atsakymas į tas problemas. Toliau Toliau, e, kalbant apie e, nulį darbo valandų numatančias darbo sutartis, e, reikia vadovautis TDO pateiktomis apibrieštimis ir jeigu visiškai nedirbate, turite būti laikomi bedarbiais. Junktinėje karalystėje yra kalbama apie visą darbo dieną dirbančius darbuotojus ir tuos, kas dirba tas nulinės valandas ir e, jeigu yra sudaroma nulį darbo valandų numatinti sutartis, e, ji užtikrina tam tikrą lankstumą, didesnį lankstumą ir e, kalbant apie didėjantį užimtumą Junktinėje karalystėje, atsižvelgiama tik tai į tikras darbo sutartis dėl darbo visą darbo dieną. ir įmonės, kurios siekia augimo, nebūtinai turi galimybę samdyti darbuotojus visai darbo dienai. Jie gali, jos gali samdyti darbuotojus ir ne visai darbo dienai. Todėl turėtume atsargiai elgtis šiuo atveju ir nesmerkti tų atvejų, kai yra samdoma ne visai darbo dienai. Taip, Junktinėje karalystėje per pastaruosius kelis metus atlyginimų lygis nesikeitė. Uh, Um, nedidėjo. Anksčiau um, stebėjome, kad atlyginimai didėjo keliais procentais, tačiau uh, šios uh, krizės metus žmonės labiau galvoja apie ilgalaikės pasiekmes ir e, gali susitaikyti su tuo, kad jiems šiuo metu nebūtų didinami atlyginimai, jeigu tai reikštų, kad ateityje atlyginimai galės būti didinami jų vaikams ir anūkams. Be to e, yra siekiama kuo daugiau žmonių įtraukti į darbo jėgą, kad ES konkurencingumas būtų geriausias, didžiausias ES, kad didėtų pragyvenimo lygis, standartai, e, E, Ačiū labai, ponė ministrė. Dabar turiu e, perduoti pirmininko kėdę ponui man. Na, o dabar e, žodis antram kalbėtojui ponui Niemec. Dėkuoju. Norėčiau reaguoti į tris aspektus. Aišku, mes turime labai mažai laiko ir e, turbūt negalėsiu e, paliesti visų. E, aktualių aspektų. Pirmas dalykas - reglamentavimas. Turime žiūrėti į tai platesnėme kontekste. Mes puikiai suprantame, kad kuomet pabrėžiame inovacijų ir konkurencingumo e, klausimą, tai labai dažnai tose sektoriuose, kur, e, kurie yra griežtai reglamentuojami ir kur darbuotojai yra e, tinkamai apsaugoti, yra didžiausias konkurencingumas. E, Dažnai tai pasakytina apie šiaurės valstybės, bet taip pat apie Vokietiją ir, sakykime, Vokietijos pramonės e, sektorių, kur standartai yra labai aukšti. Tad e, jeigu norime turėti inovuojančių ir konkurencingų įmonių, reikia eiti šituo keliu. Labai dažnai tai e, tokia, e, toks požiūris e, leidžia e, pasiekti aukštą konkurencingumą, todėl kad užtikrinama kokybė ir inovacijos, užuot mažinus vien tik sąnaudas. Labai dažnai, per dažnai valstybės, e, galvodamas apie konkurencingumą, mažina e, vien tik tai sąnaudas, prioritetą teikia sąnaudoms. Ir tuomet tai nepasiteisina. Turime žiūrėti į tai ilgalaikės perspektyvos e, kontekste ir galvoti apie mokslinius tyrimus bei inovacijas. Tai e, taip pat susijęs su pramonės politikos e, klausimu. Iš tikrųjų, mes e, norime, kad būtų aktyviau veikiama e, šioje srityje. Ir e, čia būtina atsižvelgti ir galbūt reikėtų apie tai diskutuoti taip pat su darbdaviais, turėtume atsižvelgti į tai, kad e, vien tik tai vidaus rinkos taisyklių taikymo nepakanka. Tai, tai jau daroma, tai padaryta praktiškai visose sektoriuose. Tačiau kai kuriuose sektoriuose bendradarbiavimo aspektas buvo tinkamai įtvirtintas, pavyzdžiui, e, Airbus Industry atveju. Kodėl, e, nedary, kodėl neturėtume to, to daryti E, ir, ir kitur. Aišku, kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, energetikos sektoriuose visų pirma e, galvojama apie produktivumą ir apie mažesnės išlaidas. Kitas dalykas. Kaip mes užtikrinam savo konkurencingumą lygindami save su likusiu pasauliu. Ekonominis valdymas ir krizė padidino konkurenciją tarp valstybių narių, konkurenciją dėl atlyginimų lygio. Ir būtent dėl atlyginimų sumažinimo pietų Europoje kylo, kylo tos, tos problemos, kurias matome, kartais dėl, dėl biudžeto apkarpimo ir po, po Graikijos ar Ispanijos, galbūt Prancūzija patirs e, rimtesnių problemų ir, ir, o, o paskui gal Vokietija. Tad e, turime galvoti apie pasiekmes. Ir skirtingai negu Junknė karalystė mes matome, kad uh, kad, kad kitur mažėja pajamos, mažėja darbo vietų, mažėja užimtumas. Ir darbuotojų pasitikėjimas taip pat mažėja. Tad kol kas mes e, nematome pakankamai aiškių signalų rodančių, jog e, piliečiai atmeta Europos proje, e, projektą, europinį projektą. Tačiau Lenkijos atveju, pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad bus žiūrima panašiai, kaip kad buvo žiūrima į komunistinę sistemą. Jeigu yra žadama daugiau užimtumo, didesnis užimtumas žadamas, tačiau jeigu darbo vietos tampa mažiau užtikrintos, trumpalaikės, tai tuomet vargu ar tai yra geras dalykas. Ir dar dėl to, ką sakė ponė Jazlovietska. Jeigu, kaip būtų, jeigu geriau stebėtume, užtikrintume geresnės padėties stebėseną. Turiu pasakyti, kad tai yra daroma, tačiau nacionalinių lygmenių yra daug įvairių tokios stebėsenos e, skirtumų. Lenkijoje taip pat buvo bandoma tai daryti kartu su darbdaviais, tačiau nelabai pasiteisino tos iniciatyvos ir dabar bus bandoma vėl iš naujo tai daryti, truputį kai ką pakoregavus. Ačiū ir dabar paskutinė kalbėtoja ponė Volosinski. Prašau kalbėti keturias minutės, o ne penkias, būtume dėkingi už tai. Akivaizdu, kad paskutinis kalbėtojas gauna mažiausiai laiko. Ponė Slovecka kalbėjo apie E, stebėseną ir apie jaunus žmonės, kurie steigia įmonės. Būtent to ir reiktų siekti. Reikėtų pagreitinti verslo steigimo e, procedūras, e, jas palengvinti ir Junktinė karalystė čia yra pavyzdys. Jūs taip pat kalbėjote apie investicijas į žmogiškosius išteklius. Turbūt turėjote galvoje ne tik investic... pradinės investicijas, bet ir apie nuolatinį kvalifikacijos kėlimą, nuolatinį mokymą. Tačiau turiu pasakyti, kad jeigu čia nieko nebus daroma nacionaliniu lygiu, tai nieko negalėsime padaryti Europos lygiu. Labai svarbu, kad verslas gautų investicijų gražą. Toliau klausimas apie komandiruotus darbuotojus. Aš noriu pasiūlyti mums pasikalbėti dvi šalių pagrindų ir aš išsameu tada paaiškinsiu, kaip ta e, solidari atsakomybė gali sukelti didelių problemų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios norės pasinaudoti tam tikromis programomis. Tai tikrai nebus naudinga nei vietos valdžios institucijoms, nei įmonėms, kurios neturi išteklių. Toliau sav, fiktyviai savarankiškai dirbantis darbuotojai. Taip, tai yra problema, tai yra problema nacionalinių lygių, tačiau reikia suprasti, kad reikia kurti darbo vietas ir verslą. Savarankiškas darbas yra sudėtingas dalykas ir jis turi būti reglamentuojamas nacionaliniu lygiu. Ir taip pat sutinku su to, ką sakė ponas man, kalbėdamas apie nedeklaruotą darbą. Mes su tuo kovojame, bendradarbiaujame ir su komisija, ir su verslu. Ir sieksime sukurti Europinę platformą. Tikrai tai yra labai nesažininga konkurencija e, tai labai nenaudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir galiausiai Ponui Serkas galiu pasakyti, kad patys naudingiausi sveikatos ir saugos, pats, pa, pa, patys naudingiausi teisės aktai yra tie, kurie priimti sveikatos ir saugos srityje. Bet problema ta, kad reikia išanalizuoti, ar Europos teisės aktai yra neproporcingi, galbūt jie daro uh, labai didelę neigiamą įtaką mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes nenorime reglamentavimo vien reglamentavimo labui. Mes norime, kad jis atitiktų tas realias sąlygas, kuriomis veikia mažos ir vidutinės įmonės. Ačiū, ačiū, kad kalbėjote taip greitai, bet jūs žinote, kad parlamente veikianti sistema yra gana sudėtinga ir, kaip visada, paskutinis žodis tenka moterims, ponia Makintaja. Norėčiau padėkoti visiems trims e, prelegentams, kurie čia atvyko ir pasidalino savo patirtimį. Ypač noriu padėkoti Markui Hobonui. Tikrai nedažnai pas mus atvyksta vyriausybės ministrai. Esu dėkinga Jums, kad atvykote. Taip pat Esu dėkinga kolegoms, kurie pasidalino savo mintimis šių klausimų metu, iškėlė įdomių idėjų ir aš pasidariau dvi pagrindinės išvadas, kuriomis pasinaudosiu rengdama pranešimą. Visų pirma, reglamentavimo mažinimas. Mes pakalbėjome apie sveikatos ir saugos teisės aktus sprendėme tą problemą. Aš manau, kad labai svarbu, jog reguliavimas būtų mažinamas jokių būtų nemažinant darbuotojų apsaugos. Ir šiuo klausimu mes visi sutarėme. Labai gerai, kad ES mes turime galimybę dalintis geriausios praktikos pavyzdžiais. Tokių pavyzdžių išgirdome ir šiandien. Man Labai buvo įdomu išgirsti ponios Jakževskos patirtį steigiant e, verslą. Jis sakė, kad reikia atlikti šešias procedūras, tai užtrunka 33 dienas. Jeigu sumažintume šią naštą, tikrai verslas geriau plėtotųsi. Ir dar viena svarbi mintis - verslumo skatinimas nuo pat mokyklos baigimo. Ir baigdama pasakysiu, kad Wolverhamptono, tai yra mano regiono universitetas, šią savaitę Briuselėje atidarė savo filialą. Ir tas universitetas vadina save galimybių universitetu. Devyniasdešimt procentų to universiteto absolventų susiranda darbą ir manau, kad švietimo ir verslo partnerystė čia yra labai svarbus dalykas. Ir pasistengsiu, žinoma, man bus labai sunku sutalpinti visas mintis į mano pranešimą, bet pasistengsiu tai padaryti kuo geriau. Ačiū. Ačiū Jums už parodytą gerą pavyzdį. Dėkoju mūsų prelegentams, dėkoju kolegoms ir Ačiū visiems. Taip pat pirmininkas maloniai dėkoja vertiems, kurie sutiko padirbėti šiek tiek ilgiau. Vėl susirinksime 15 valandą. Ačiū.